So, first of all, uh, welcome back after uh, some holiday. Sveiki sugrįžę po vasaros atostogų, tikiuosi, kad jos buvo geros ir kad jūs nekantraujate imtis darbų. Mūsų laukia įdomi e, šio ryto posėdžio programa, numatyta daug klausimų. Pradėsiu trumpai nuo pirmininko pranešimų. Pirmininko pranešimų nėra. Uh, Toliau e, įvykusių posėdžių darbo tvarkės tvirtinimas e, Liepos 2, e, Liepos 9 ir 11 bei 12 posėdžių protokolų tvirtinimas. Toliau dar vienas klausimas. Ekon komiteto sausio ir vasario mėnesių posėdžių darbo tvarkės tvirtinimas. Koordinatoriai pritarė tam e, tvarkarašiui ir jeigu niekas nepaprieštaraus jam, iki šiandienos posėdžio pabaigos laikysime jį patvirtinti. Toliau penktasis darbo tarkės punktas Gabriel Mato pranešimas dėl ECB metinės veiklos ataskaitos 2017 metų. Nenoriu užbėgti už akių jo pasisakymui, bet noriu pristatyti, kad jis aptarė ekonominę padėtį, ECB situaciją bei turto supirkimo programą bei pristato ECB požiūrį į kai, kurias, kai kurios klausimus, pavyzdžiui, indėlių draudimo e, sistemą. Todėl dabar noriu suteikti žodį mūsų pranešėjui penkioms minutėms, paskui po keturias minutės šešėliniams pranešėjams ir, jeigu liks laiko, kitiems darbo e, komiteto nariams. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai e, po vasaros nekantrauju vėl grįžti į darbą. Ir kaip pristatė jau, pasakė pirmininkas, šiame pranešime kalbama apie ekonominę padėtį, ekonominę situaciją ir bandoma apžvelgti, bandau apžvelgti ECB ekonominės politikos aspektus. E, ekonominės e, veiklos kontekste 2017 buvo geri metai, e, ekonomika augo sparčiau nei praėjusiais metais ir šalių ekonomikos išsiplėtė. Man, man atrodo, kad tai vyko ir ECB vykdytos politikos dėka, taip pat dėl struktūrinių reformų vykdytų daugelie valstybių narių. Pagal e, Liepos mėnesio Eurostato duomenis e, matome, kad viskas vyksta ir vystosi tinkamo veikla. Ir kad dviem procentais e, auga ekonomika, o nedarbas, e, nedarbo lygis sugrįžo į, į prieš krizinę situaciją. Tai tikrai svarbus duomenys. Taip pat reikia pasakyti, kad turime atsargiai vertinti e, netikrumo, nežinios aspektus bei europopulizmo, atsiprašau, populizmo iškilimą dėl breksito bei protekcionistinės tendencijas. Ir turime pasirūpinti uh, kad ekonomikos augimas išliktų ir kad toliau būtų kuriamos darbo vietos, nes kaip buvo pažymėta, tai yra e, socialinės politikos svarbiausi aspektai. Taip pat reikia imtis priemonių, kad situacija sugrįžtų į prieškrizinę. Ir kalbant apie tai, ECB turi imtis platesnių veiksmų, užtikrindamas, kad jo piniginė politika pasiektų uh, E, iškeltą tikslą, tai yra finansuotų e, realią ekonomiką, nes mūsų ekonomikos stuburas yra mažos vidutinės įmonės. Šioje srityje ACB tikrai vykdo jam patikėtus įgaliojimus, e, užtikrindamas, kad infliacija ne, neviršytų 2 procentų ir kad 1,7 procentai būtų kiti susiję rodikliai. ECB e, toliau vykdo turto supirkimo programą, užtikrina e, likvidumą e, ir taip pat rūpinasi eurozonos valstybių įsiskolinimo situacija. Mums žinoma rūpi ir skaidrumo aspektai ir manome, kad reikia e, imtis priemonių, kad apsisaugotume nuo, nuo galimo nekilnojamojo turto burbolo. Kalbama apie kibernetinį saugumą taip pat. Taigi bendrais bruožais e, galime pritarti šiam, šiame pranešime e, ACB įdėktoms priemonėms, bet taip pat turime pabrėžti tai, ką nekartą esu pabrėžęs, kad ACB negali išspręsti valstybių narių struktūrinių problemų. Būtent pačios valstybės narės, bendradarbiaudamas žinoma su ES institucijomis, privalo veikti nacionaliniu mastu ir už, sukurti tvirtą pagrindą, e, kuriuo galėtų remtis ES ekspansinė pinigų politika pati savaime negali visą laiką skatinti e, bendro uh, um, bendro paklausos augimo valstybėms narėms e, suteikta galimybė konsoliduoti e, savo fiskalinį sektorių bei taip pat e, įgyvendinti solidžias struktūrinės reformas, o tai yra pagrindas testiniam ekonomikos augimui. Galiausiai trys svarbiausi dalykai prieš baigiant. Dėrybos dėl breksito bei būtinybę užtikrinti, kad Europos centrinis bankas būtų pasirengęs visiems įmanomams scenarijams ir ta, taip pat ir tam atveju, jeigu sutarties dėl Brexito nebūtų pasiekta. Taip pat aktualu yra siekti didesnės finansinės integracijos e, kapitalo rinkose nes tai padėtų paskleisti tinkamai monetarinę politiką ir užtikrintų didesnį eurozono stabilumą. Galiausiai noriu priminti kai ką, ko niekada negalime pamiršti, kad tai, kad Europos centrinis bankas yra visiškai nepriklausomas įgyvendindamas savo pinigų politiką, kaip ir numatyta sutartise. Ir Ir tikiuosi, kad su visa dėrybinė komanda turėsime galimybę pradėti toliau tęsti darbą dėl šio pranešimo. Ačiū. Sotsdemų frakcijos vardu, man atrodo, pasakys ponas Fernandės. Ačiū, pirmininkė. Šiandien Lui Moriano nėra, aš jį pavaduoju ir aš perskaitysiu jo, mor, pono Morgano parengtą tekstą. E, jis mano, kad pranešimo projektas e, eina tinkama kryptimi, bet jis norėtų pakomentuoti keletą dalykų ir ką pridėti. Dėl ECB darbo paremant ekonominės zonos tendencijas per piniginę politiką. Fiskalinė ir piniginė politika turi e, būti tinkama ir suderinta. Antra, svarbu priminti apie tai, kaip svarbu eurozonoje, kokios svarbios yra e, e, fis, fiskalinės partneris. ECB nepriklausomumas yra svar, svarbiausias jo veiklos aspektas, tačiau tai net, negali būti užtikrinta skaidrumo sąskaita bei demokratinės atskaitomybės sąskaita. Ir darbas šioje srityje turi toliau būti tęsiamas. Toliau. E, prisimenant, kad netrukus bus nominuojami nauji kandidatai svarbiausius ECB postus, naujas ECB pirmininkas ir taip pat bus e, teikiami kandidatai svarbiausius ES post, institucijų postus. Reikia nepamiršti e, lyčių balanso, e, siūlant kandidatus. Toliau kalbant apie pinigų politiką, ši politika turi siekti ES ekonominės politikos tikslų, taip pat ir COP21 konferencijos tikslų, taip pat reikia nepamiršti Europos investicijų banko bei EFSI veiklos. Šešta. ECB turėtų suvokti, kokios, kokia politinės rizikos veiksniai egzistuoja - EJAF, e, administracijos politika ir Brexitas. Taip pat, e, atžvelgiant į tai, kad vyks dėrybos dėl daugiametės finansavimo programos, parlamentas turėtų paremti ECB politiką dėl e, piniginių rezervų eurozonos rytyje. Ir komentuojant, ką ECB, kas buvo nuveikta pastaraisiais metais, turėtume adekvačiai vertinti populistų pastavas dėl ECB veiklos. Tokias mintis ponas Morgano norėjo išsakyti šiame posėdėje. Ir tikimės galimybės toliau dalyvauti dėrybose dėl šio pranešimo daugiau su ponu Mato. E ponas Luka, ECR vardu prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėja, Ponas Lūnis taip pat negali dalyvauti mūsų diskusijose, jis atsiprašo, turi jis dirbti inte komitete, kur pristato savo pranešimą. Todėl manęs paprašė perskaityti e, šios trumpus komentarus. Ačiū pranešėjai už įdomų dokumentą. Dokumentas e, nėra per ilgas, e, stelgės ties esminiais dalykais. ECR sveikina EPP neigiamių pasiekmių paminėjimą ir pavojų, kad gali vėl kilti nekilnojimo e, turto burbulai dėl per didelio įsiskolinimo. Taip pat mažėja paskatos konsoliduoti viešuosius finansus, taip pat džiaugiamės, kad reikia padidinti antrojo tikslo balansą. Tuo pat metu reikia ir papildomų priemonių situacijai gerinti. Kaip ir praėjusiais metais pabrėžtumėme, kad dabartinis e, ūkio atsigavimas yra ciklinis, todėl reikia užtikrinti, kad šis augimas taptų tvarus ir ilgalaikis, tą įmanoma padaryti per struktūrinės reformas, tinkamą viešųjų išlaidų politiką, dar paminėtumėme EPP neigiamas pasiekmes taupantiems asmenims ir pensininkams. Ir ponas e, Lunis taip pat tikisi tolesnio sėkmingo darbo šešėlinių pranešėjų sustikimuose. Ponas Krensman nori Aldė vardu pasisakyti? Ne. Ar kažkas iš žaliųjų, gūjų e ar kitų frakcijų būtų? Ne. Tai dabar spontaniškos diskusijos, ar kažkas nors nori e, pasisakyti dėl monetarinės politikos ponas Rosatė, prašom. Aš turiu tiesiog tokį pasiūlymą, ponė pirmininkė. Mūsų laukia svarbus politiniai pokyčiai. ECB paskelbė, kad baigs turto supirkimo programą. o tas įvyks pasikeitus ECB vadovybei kitais metais. Manau, mūsų ataskaitoje reikėtų pasiūsti labai aiškia, aišku signalą. ECB perimas prie tradicinės monetarnios politikos ECB yra svarbus elementas. Ir taip pat turėtume pasisakyti apie tai, e, ko norėtumėm iš naujosios ECB vadovybės, kur ji turėtų nukreipti savo e, politiką, kaip turėtų geriau bendradarbiauti su kitomis es institucijomis ir kaip galėtų stipriau prisidėti prie e, eurozonos gilinimo ir es visos es stiprinimo. Turto pirkimo programa yra tikrai prieštaringas dalykas, mes turime dėl to tikrai nemažų abejonių ir tai minėtina pranešime ir atitinkamai parlamentas turi pasiūsti tikrai stiprų signalą dėl šio dalyko. Ačiū. Dar vieną sakinį pasakysiu, kad ECB turi atlikti savo darbą, normalizuoti monetarinę politiką tai sukėlė, to nebuvimas sukėlė daug nepasitenkinimo iš politikų ir frakcijų. Tuo pat metu privalu užtikrinti, kad ECB dirbtų nepriklausomai ir kompetitingai, bei atliktų tą darbą, kurį privalo. Ar pranešėjas norėtų baigti diskusijas, prašom. Trumpai labai. Noriu atsakyti kai ką ponui Morgano ir ponui Liukiai ir pirmininkui. Noriu padėkoti už pastabas, pritariu daug, daugumai jų. Šis pranešimas tai bus galimybė. Šį pranešimą bus galima toliau tobulinti per pakeitimus. Ir kaip sakė ponas Morano, mm, džiaugiuosi, kad manoma, manote, kad einama tinkama kryptimi, bet reikia šiek tiek jį dar tobulinti. Uh, dėl fiskalinės ir biudžeto politikos. E, yra ir kitų mechanizmų, Europos semestro mechanizmas, bet bet kokiu atveju piniginės politikos orientavimas, gairės ir, ir jos kontrolė turi būti patikėta ACB ir tą užduotį ACB turi, būti, turi vykdyti visiškai nepriklausomai. O dėl lyčių aspekto. Uh, Žinoma, mes akcentuojame tai mūsų komitete ir manau, kad nebus sudėtinga toliau dirbti ir tobulinti šį pranešimą, kai tik tai bus pasiektas susitarimas. Ačiū visiems ir tikiuosi sėkmingai dirbti draugė. Toliau. Dėkui, taigi apibendrinsiu. Galima teikti pakeitimus iki lapkričio 13 spalio mėnesį balsuosime dėl jų ir po to vyks balsavimai komitete ir plenarinėje sesijoje tiek dėl penktojo punkto, o prieš pradedant nagrinėti šeštąjį palaukime penkias minutės, pranešėjo dar nėra salėje, taigi lygiai pusė dešimtos tęsime diskusijas.

So please let me go back to our agenda. Kolegos, tęskime darbo tvarkės nagrinėjimą. Šeštasis darbo tvarkės punktas, pono Mavridės pranešimas, Eurozonos ekonominė politika, trumpa įžanga. Čia yra vienas iš dviejų dokumentų rengiamas parlamento Europos semestro kontekste. Ponas Mavridės pat keitė e, kitą kolegą, e, pona Bajet, kuris buvo paskirtas pranešėjo anksčiau, iš viso pateikta 328 pakeitimai. Ir dabar e, suteiksiu penkias minutės mūsų pranešėjai, po to šešėliniai pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas, kolegos. Pirmą kartą susirinkome po vasaros atostogų, taigi pradėjome paskutinį darbo etapą iki mūsų rinkimų ir e, linkiu sėkmingo darbo. 328 pakeitimai ir aš išskirčiau būtinybę palaikyti ir pasisakyti dėl tokių elementų, kurie atsispindi pakeitimuose. Pirma, reikėtų daugiau lankstumo įgyvendinant stabilumo ir augimo paktą, reikėtų suformuoti bendrą eurozonos e, finansinę politiką ir pasirūpinti e, skolos santykių bei e, būtinybė per šį elementą remti augimą. Taip pat reikia integruoto požiūrio, kurio tikslas įgyvendinti būtų tvarios plėtros tikslus ir Paryžiaus sustarimo tikslus ir šiuo e, elementu reikia vykdyti Europos semestro reformą. Taip pat reikia tą atsakomybės principą įgyvendinti, vykdant atskirom šalims skirtas rekomendacijas. Ketvirta, reikia reformuoti Europos semestrą su tikslu užtikrinti tvarias struktūrinės reformas, kurios galėtų paskatinti reikalingus socialinius, ekonominius pokyčius, didinančius gerovę. Taip pat reikėtų skatinti augimą, e, ypač tvarų augimą e, MVI e, kontekste, ypač tai aktualu toms valstybėms narėms, kuriuose krizė turėjo stipresnį neigiamą poveikį. Taip pat reikėtų stiprinti finansavimą struktūrinės reformoms priešingai nei siūlo komisija ir taip pat fondui turėtų būti skiriami ne pagal tam tikras papildomas sąlygas ar kažkokius papildomus reikalavimus, kaip įsivystimo lygis ar panašiai, tai kertasi su sanglos politikos principais. Kovojant su socialiniais ir ekonominiais skirtumais eurozonoje yra labai svarbus tikslas Taip pat reikia įsiaiškinti, kokios yra nesažiningos nuostatos ir praktika, kurią vykdo bankai, pavyzdžiui, su vartotojais sudaromose sutartyse ir ar tikrai gyvendinamos čia aktualios europinės direktyvos. Ir galiausiai mums reikėtų baigti kurti bankų sąjungą. Tai yra be ne svarbiausias elementas gilinant Europos e, pinigų sąjungą. Mes palaikome Edis sukūrimą iki 20 metų ir kai būtų visiškai su, e, su, e, subendruomenintos e, skolos. Pone pirmininkė, esame pasirinkę palaikyti daugumą pakeitimų per kompromisus. Dabar laukiu sąžiningų ir atvirų diskusijų šiandien ir sėkmingai tikiuosi dirbti per sustikimus su šešėliniais pranešėjais. Atsižvelgsime į kiekvieno frakcijos poziciją. Dabar EPP atstovas e, ponas Fande Kandelarė. Ačiū, sveiki kolegos sugrįžę po atostogų, kalbant apie nagrinėjimą pranešimą. Be tų svarbiausių elementų, e, kurie jau paminėti, paminėsiu, kas EPP aktualiausia ir ko pasigendu pranešime, penkis elementus trumpai įverdinsiu ir e, Pradėsiu nuo e, sveikų viešųjų finansų, paskui atskiroms šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimo, senėjimo, kaina trečia, ketvirta privačių ir viešųjų investicijų elementas ir po to atlygio augimas augant e, ekonomikai. Pirmiausia, pranešime kalbame apie naujus biudžetinius instrumentus eurozonai, tai čia mes turime pabrėžti stabilumo ir augimo pakto elementą. Solidarumas ir atsakomybė yra vienos monetos dvi pusės. Mes turime stiprinti augimą, tačiau privalu laikytis ir biudžetinių taisyklių ir čia e, europiniai instrumentai labai svarbus nes svarbiausias čia tikslas yra sveika viešųjų finansų padėtis. Čia buvo dėl pirmo elemento, antra atskirom šalims skirtos rekomendacijoms, pa pamirštas vienas elementas pranešimo projekte, būtent rekomendacijos nepakankamai įgyvendinamos, pranešėjas apie tai jau kalbėjo, jas būtina įgyvendinti, nes man asmeniškai kelia nerima, kad nuo 11 iki 17 metų vos 9 procentai visų rekomendacijų įgyvendinta. Kam reikia tada naujų politikos tikslų, nes e, senosios rekomendacijos lieka neįgyvendytos ir valstybės narės gali nepaisinti e, rekomendacijų, toliau senėjimo problema, atkreipčiau dėmesį į septintąjį punktą, viešosios paslaugos čia, sakyčiau, yra būtina paminėti ir tą kitą aktualų ir visiems žinomą dalyką - demografiniai pokyčiai, visuomenė senėja ir kyla problemų dėl mm, rūpybos ir e, pensijų politikos. E, na, kai kas gali ar pageidauja jie turėti nemokamų viešųjų paslaugų, tačiau suvokime, kad tai kainuoja ir būsimosios kartos nesugebės už tai sumokėti. Mums reikia suformuoti tinkamą biudžetinį rezervą ir užtikrinti, kad mūsų vaikai taip pat gautų pakankamas pensijas. Ketvirtas elementas - investicijos. Pranešime kalbama tik apie viešasias investicijas. Pabrėšiu, sakyčiau, mes nepaminime visų aspektų. Reikėtų užsiminti ir apie privačias investicijas, kapitalo rinkos indėlis. Kadangi nėra bendros kapitalo e, sąjungos kol kas, tai reikia išnaudoti visą privačių e, investicijų potencialą ir penktas elementas atlyginimo augimas. Tai paminėta, tačiau jie turi aukti proporcingai produktivumui. Labai ačiū pranešiai, kuris į kompromisą perims mūsų pasiūlymus ir tikiuosi sėkmingo darbo per šešėlinių pranešėjų susitikimus. Ačiū. EKR neturi savo šešėlinio, gal ponas Lūkė pageidauja, ne ponė Naktį gal iš Aldė. Keturios minutės jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją su paskirimu, rengti šį dokumentą artimiausiais mėnesiais, tikiuosi sėkmingo darbo. Aš e, e, susidomėjusi perskaičiau kolegų pateiktus pakeitimus, tai puikiai pradžia būsimoms diskusijoms, o jos turėtų tinkamai uh, E, atspindėti komisijos rekomendacijas valstybėms narėms, juk rekomendacijų tikslas sustiprinti nacionalinę ekonomiką bei pasirūpinti, kad smūgiai jai nenulemtų automatiškai finansinės krizės, į kurią pateks visa ES ir po to seks dar viena katastrofiška recesija. Šiandien, kai ekonominė situacija tokia gera, turime erdvės reformoms įgyvendinti nes, kaip sakoma, reikia stogą remontuoti tol, kol nelyja. Deja, labai nuvilia, kad tiek mažai komisijos rekomendacijų yra įgyvendinama. Panašu, valstybės narės, nepaisant geros ekonominės situacijos, nemato prasmės ruoštis ateities sunkumams. Visiškai to nesuprantu ir tai yra neatsakinga kolegų pasiūlymai švelninti biudžetinės taisyklės ar vienašališkai koncentruotis ties socialiniais elementais, visa tai kelia nerima. Daugiau viešųjų išlaidų e, nemanau, kad padės ekonomikai, kur ir taip gerai juda į priekį. Priešingai, mes turime mm, nepamiršti, kad darbo vietas kuria privati rinka. Tai reiškia, kad Valstybė turi padėti kurti sveiką darbo rinką, o ne išleisti pinigus, reikia netrukdyti piliečiams darbuotis, negali jį įsivaizduoti, kad ji geriau suvokia, kaip dirbti, tačiau turi padėti įmonėms ir piliečiams išspausti iš savęs viską. Tai yra mano nuomonė vyriausybės vaidmuo atitinkamų ir pakeitimų teikiu, struktūrinės reformas, kurios stiprina ekonomiką, stiprina stabilumą. Ir tai turi būti ekonominės politikos pagrindas. Tokiu būdu valstybės narės ir visa sąjunga galės judėti į priekį. Beje, nepamirškime, kad susitarimas lieka susitarimu. Ir būtent jų dėka mes sugebame stiprėti, judėti į priekį, laukiu susitikimų su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais ir tikiu, kad bendromis jėgomis parengsime pranešimą, kuris susilauks plataus palaikymo. Dėkui. Thank you. <clears throat> Thank you Ačiū už Jūsų pasisakymą. Pasurtas Sun, žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti pranešėjai Kostui Mavridisui Ir taip pat prieš šį pranešimą rengusiam pono Bajėjo už pranešimą parengimą mes toliau dirbsime su šešiliniais. Aišku, kad kaltinis tekstas būtų geras. Man atrodo, kad šis paruoštas projektas yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms žiūrima į ekonominės prognozes ir frakcijos gali sutelkti dėmesį į sąžiningą pakesnimą, darbo mažinimą, tvarių investicijų skatinimą. Taip pat yra pripažįstama, kad visas disbalansas Europos ekonomikoje daro neigiamą poveikį, ypač tai, ką e, komisija dar iki šiol nesugebėjo išspręsti. Ir pranešime galbūt nepakankamai kritikuojama kai kurie ES politikai. Mes matome, kad kai kurios struktūrinės reformos ar grįžto taupimo politika, ką propagavo ES komisija ir kai kurios valstybės narės, nesugebėjo e, kai kurių valstybių ekonomikams pagerinti piliečių gyvenimo sąlygas, apsaugoti mūsų aplinką, pagerinti ekonomikos situaciją ir užtikrinti, kad mūsų gerovės valstybės būtų gyvybingos. Taigi yra labai svarbu akcentuoti socialinių teisių ramsti, Paryžiaus sutarimą, tie elementai turi būti vienodo lygio kaip ir kiti politikos tikslai. Mūsų frakcija pateikė kai kurių pakeitimų dėl to, kad reikia mažinti neligybę, kad reikia skatinti realią tvarę ekonomiką. Dėl apmokestimą aš noriu paminėti 169 mūsų pakeitimą, kur mes įvardėme tuomet valstybės, mm, kur yra agresyvus mokesčių režimas, kur yra taiko, kur, kur yra reikalingos priemonės dėl pinigų plovimo. Taip pat noriu 110 pakeitimą paminėti, kur mes skatiname, kad komisija skatintų sąžiningus atlyginimus ir kolektyvinės dėrybos, kad būtų stiprinimos ypač kai kuriuose valstybėse narise pagal konkrečias rekomendacijas valstybėms. Taip pat Reikia paminėti žiedinę ekonomiką, mažai CO2 išlakų kūrenčią ekonomiką, Paryžiaus e, susitarimo įsipareigojimų laikymas 260 mūsų pakeitime apie tai kalbama. Taip pat aš paminėčiau korupcijos problemą kai kuriuose valstybėse narėse, kad korupcija turi neigiamą poveikį ekonomikos augimo potencialui ir verslo aplinkai. Ir 328 pakeitimas, kurį pateikėme, tai akcentuoja, kad speci... konkrečiai valstybėms skirtos rekomendacijos turi spręsti šią problemą būtent ir noriu paremti tai, ką pranešėjas Mavrydės pasakė, kad reikia mm, politinio ryšto baigti kurti bankinę sąjungą ir taip pat EDIS sistemą reikia užtikrinti, kad būtų vis tik tai yra rastas kelias iš aklavitės, kur dabar įstrikta su indėlių draudimo sistema ir aš bendrai norėčiau padėkoti pranešėjui už tikrai pozityvų tekstą. Mister. Ačiū, guoja panas, vardu panas Viegas. Bom dia. Muito brevemente, eh, nós. Eh, Ačiū, kalbėsiu trumpai. Mūsų pozicija dėl euro yra visiškai aiški. Mes pasisakome prieš uh, eurą, mes pasisakome prieš e, tas taisyklės, prieš pasirinktą kryptį, mes pasisakome prieš mm, konkrečias kiekvienai valstybės skirtas rekomendacijas. Euro, euros nesukūrė stabilumo, nebuvo užtikrintas ekonomikos efektyvumas, nematome jokių solidarumo ženklų. Ir euro taisyklių taikymas daugeliu valstybių, ypač mano valstybei, Portugalijai, užtikrin, e, sukūrė tokią situaciją, kuomet e, toliau matome ekonomikos nuosmukį, nepriklausomumo praradimą ir tą cikliškumą aiškumą, kuris tik dar labiau stiprinamas ir visos kompanijos dabar pagrindinėse sektoriuose ir kontroliuojamas užsienio kapitalo, viešojo sektoriaus paslaugos pra, labai radikaliai suprastėjo dėl to, kad labai trūksta investicijų ir tą mes pastebime jau pastarosius kelis dešimtmečius. Nuo 2015 metų Portugalijoje e, laimiai turime naują, naujas politinės jėgas ir todėl sugebėjome atšaukti didelę dalį tų priemonių, kurias mums primetė trejatas Roika ir e, kai kurios iš tikrųjų ir, ir, ir prieštarauja e, konkrečiai mūsų valstybės skirtoms rekomendacijoms. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie darbo jėgos apmokestinimą ar, pavyzdžiui, privatizavimo stabdį spaudimą. Ir iš tikrųjų mūsų valstybė dėl dabar pritaikytų priemonių ne um, nusmuko dar labiau, o priešingai pradėjo tiesiog klestėti. Ir mūsų pozicija yra visiškai aiški. Manau, kad turi būti galimybė valstybėms, kurios e, yra atsidūrusios netvarioje situacijoje eurozonoje, Um, turėtų tokios valstybės turėti galimybę pasitraukti iš eurozonos tvarkingai, normaliai, kad mūsų kiekviena konkreti valstybė galėtų toliau vystytis ir klėsėti. Ar turime ką nors į FTD, NF? Ne. Tai tuomet turime kelias minutės, kuomet gali pasisakyti parlamentarai. Pagal procedūrą prašau žodžio, ar norėtų kažkas pasisakyti, kelias minutės turime, bet jeigu niekas nenori pasisakyti, tai tada suteiksiu žodį vėl pranešėjų, gal jis norėtų apibendrinti diskusijas. Manau, kad visą tai, ką reikėjo pasakyti, jau buvo pasakyta, aš pasižymėjau tikrai, kad mm, Aš, aš galiu pasakyti, kad tikrai diskusijos buvo labai konstruktyvios, labai e, geros ir labai dėkuoju visiems kolegoms už tai. Ačiū, tikrai visuomet džiugu, kuomet diskusijos yra konstruktyvės. Toliau bus keičiamasi su nacionaliniais parlamentais mm, nuomonėmis spalio 9, bus ekon komitete balsuojama irgi spalio 9, o plenarinėje sesijoje šis klausimas būtų svarstomas mm, spalio antroje sesijoje. Toliau mm, dėje dar nematau. O, pusės pranešėjų kitam klausimui, tai yra Boltank. Tai turėsime padaryti trumpą pertraukėlį ir pratęsime darbą iš karto, kai tik tai ponas Tank atvyks, nes aš įtariu, kad diskusijos dėl skaitinio sektoriaus apmokesnimo bus labai įdomios. Taigi galbūt padarykime kelių minučių pertrauką. Thank you.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 So, dear colleague, let me now continue. We have now... Mėly kolegos, teskime darbą. Dabar turime 60 minučių skirtų aptarti labai įdomų klausimą. Tai yra reikšmingo skaitminės veiklavėtės apmokestinimo taisyklės įmonių ir kalbėsime būtent apie skaitminės veiklavėtės savoką. Šių metų kovo komisija pasiūlė tarpinio laikotarpio priemonę, kaip apmokestinti mm, įmonės, įmonių veiklą, būtent susijusią su reikšminga skaitminė veiklavėte ir buvo numatytos ir reformos nuolatiniam e, laikotarpiu, ypač galvojant apie mm, įmonių bendra pelno mokesčio bazė ir konsoliduota įmonių pelno mokesčio bazę ir dabar mes turime 60 minučių, per kurias galėsime aptarti būtent šiuos klausimus. Po 10 minučių kiekvienam pranešėjui yra skirta. Visų pirma, suteiksiu žodį e, ponui Dariš Rosatį, kuris yra pranešėjęs pirmojo klausimo, kad jis galėtų pristatyti savo pranešimą. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Kaip sakėte, pirmininkė, tai tikrai įdomus paketas kuris jau buvo aptariamas parlamente, taksė 1, taksė 2 ir pana komitetų veiklos kontekste. Taip pat buvo tai svarstoma Europos vadovų taryboje, Europos komisijoje. Komisijos iniciatyva nu, susi, dėl šių dviejų teisėkurinių pasiūlymų uh, atspindi tą susirūpinimą, kad skaitmeninis verslas yra kitoks nei tradicinis verslas, kai na kalba apie mokestinės prievolės. Skaitmeninės įmonės veikia pagal visiškai kitokį verslo modelį nei nu, tradicinės fizinės kompanijos, kur vienas iš pagrindinių bruožų buvo tas, kad tos įmonės suteikdavo prekes ar paslaugas ten, kur jų fizinė veiklavietė buvo. Tuomet buvo visiškai lengva juos ap, tokias įmonės apmokestinti, tačiau skaitmeninių kompanijų atveju mm, tie du bruožai visiškai yra atskiri. Mm, ta prasme, e, kompanija gali teikti skaitmeninės paslaugas, neturėdama fizinės veiklavietės, fiziškai nebūdama toje valstybėje, kur tos paslaugos yra teikiamos. Ir dar daugiau, viskas yra paremta ne, ne fiziniu turtu, nematerialiuoju turtu. E, ir labai sunku tokį turtą yra įvertinti, jo vertę nustatyti. Dar priedos, kad minės kompanijos uh, naudojasi labai specifinę formą, kaip yra kuriama vertė. Tai yra viskas paremta vartotojų dalyvavimu. Kuo daugiau vartotojų naudoja, naudojasi tinklu, prisijungia prie kompanijos internetinės svetainės, tuo didesnė yra teikia, tos kompanijos teikiamų paslaugų vertė. Taigi yra sąveika tarp kompanijos, kuri teikia paslaugas ir tų vartotojų, kurie jas gauna. Ir m, mm, kuo didesnė yra ta sąveika tarp jų, tuo didesnė yra sukuriama vertė. Tokiu būdu m, mm, skaitminės kompanijos m, e, tampa labai unikaliomis. Šios dienos diskusijų kontekste turiu pasakyti, kad dėl to kyla labai rimtų problemų mokesčių inspekcijoms, mokesčių institucijoms, dėl to, kaip tokias šias kompanijas apmokestinti. Tai yra e, visų pirma, yra būtent tai, kad netitinka e, šaltinis ir e, buvimo vieta, kur yra ta skaitmeninė kompanija, kurin yra. Dažniausiai jos buveinė yra kitoje valstybėje nei teikiamos paslaugos ir labai sunku yra nustatyti tą ryšį ir nustatyti, kuri dalis vertės ar sukūriamo pelno turėtų būti priskiriama kuriai mm, vietai. Tai čia toks, tokia būtų tik tai įžanga, nes visi sutinkame, kad kažką reikia daryti su skaitmininėmis kompanijomis. Uh, Ir mm, tokia būtų išvada, kuri akivaizdi iš ABPO e darbo, iš Europos komisijos atliekamo darbo mm, yra tikrai daug nuomonių, balsų išsakomų, kad e, skaitmeninės įmonės nėra tinkamai apmokestinamos, nėra sažiningai apmokestinamos, ypač tos stambiosios kompanijos. Todėl kažką būtinai reikia daryti. Iš principo komisija siekia rasti atsakymus šiems klausimams, tai yra ką apmokestinti. Kitaip sakant, kaip apibrėžti tą skaitmeninę paslaugą kuri turėtų būti apmokestinimo objektas. Antras klausimas yra, kur apmokestinti uh, kaip paskirstyti tą pelną, kuris yra gaunamas iš skaitmeninės veiklos tarp skirtingų valstybių. Tuo atveju, kuomet įmonė teikia mm, paslaugas per valstybės sienas už valstybės ribų. Ir trečia, kiek apmokestinti. Deja, nors visi, ar bent jau dauguma, dauguma ekspertų daugeliu, daugelis valstybių sutarė, kad tikrai kažką reikia daryti ties tuom viskas ir baigėsi, nes tai, ką siūlo BPO, tai, ką siūlo Europos komisija, kai tik yra pateikiamas pasiūlymas, iš karto nuomonės e, e, yra labai skirtingos ir jau susitarti nebeįmanoma. Taigi kilo tokia idėja, kad e, ir aišku, tarptautinis sprendimas, aišku, būtų geriausias variantas. Tai būtų uh, tinkamiausias variantas būtent todėl, kad e, paslaugos yra teikiamas tarptautiniu mastu per valstybių sienas. Tačiau susitarti globaliu mastu, tarptautiniu mastu, EBPO lygmeniu yra labai sudėtinga. Ir panašu, kad artimiausia ateitie to nepavyks padaryti. Todėl komisija mm, nusprendė, kad atsižvelgiant į tokias aplinkybės, ES turi imtis iniciatyvos ir pasiūlyti tam tikrą sprendimą, kuris galbūt nebūtų e, ilgalaikio laiko tarp struktūrinis sprendimas, bet bent jau veiktų mm, šiuo laikotarpiu ir padėtų išspręsti kai kurias iš tų problemų, būtent įvertinant tą, tą, tą laiką, per kurį valstybės kalbės, e, aptars ir suderins e, globalų sprendimą, kam gali prireikti nemažai laiko. Taigi mes turime tų pranešimus. E, vienas yra dėl struktūrinio sprendimo, tai yra mano pranešimas, o kitas yra tas sprendimas tarpinių laikotarpių, ką daryti, tai yra Poltank pranešimas. Pasiūlymas dėl struktūrinio sprendimo yra paremtas E, ta savoka, e, taip vadinama, reikšminga skaitminė veiklavietė. Tai reikšminga skaitminė veiklavietė leistų mokesčio inspekcijoms nustatyti, kur yra sukūriama vertė. Reikšminga skaitmininė veiklavietė neturi nieko bendro su fizinė buveinė, veiklos vieta gali, aišku, jo sutapti, tačiau ne visiškai nebūtina. Kas yra svarbu, yra tai, kad, pavyzdžiui, kompanija, kuri yra įsikūrusi JAV, gali teikti skaitminės paslaugas Prancūzijoje, neturėdama jokios fizinės veiklavietės ten. Bet kadangi ji teikia savo paslaugas Prancūzijoje, tai turi būti tam tikras būdas nustatyti, kad reikšminga skaitmeninė veiklavietė tos kompanijos yra Prancūzijoje Prancūzijoje, nors fiziškai jos ten ir nėra. Taigi tas apibrėžimas e, šios savokos, ką siūlo komisija, yra būtent reikšmingas skaitminė veiklavietė, kuri būtų nustatoma pagal tris kriterijus. Visų pirma, apyvarta, toliau e, sutarčių skaičius ir trečia vartotojų skaičius. Čia vienintelis klausimas, kuris kyla man, yra žinoma, kodėl yra tokie, tokios ribos 7 milijonai eurų apyvarta, 100 tūkstančių vartotojų ir 3 tūkstančiai sutarčių. Kokiu būdu yra nustatyti tos tokios skaitminės ribos ir kuo jos pagrystos, kodėl būtent tokios ribos yra pasirinktos, ar jos tikrai apimtų visą reikšmingą skaitminę veik, visas reikšminės skaitminės veiklavėtis. Mes padarėme tam tikrų tokių paskaičiavimų ir mažose valstybėse, mūsų manimų, nei vienas iš tų kriterijų tikriausiai nebūtų tenkinamas. Jeigu mintis kodėl buvo pasiūlyti tokie skaičiai, yra e, būtent nukreipti didžiausią dėmesį į stambiausias kompanijas, tačiau jeigu uh, mintis yra vis tik tai ap, uh, stengtis apmokestinti viską teisingai, tai reikėtų galbūt galvoti apie tos kriterijus dar, uh, kodėl tokios ribos yra. Ir priedo dar, aišku, jeigu mes nustatome reikšmingą skaitmėje veiklavietę, tai dar. Uh, komisijos pasiūlyme yra siūloma, kaip paskirstyti tą pelną iš tos veiklos. Tai yra, komisija daro prielaidą, kad ta veikla gali būti įvertinta, jos vertė nustatyta ir tada paskirstita tarp skirtingų valstybių narių ir paskui proporcingai pagal tas valstybės narės mm, tas pelnas susis, būtų sumuojamas ir būtų bendras tada įmonės pelnas apmokestinimas. Tai toks būtų struktūrinis sprendimas, taip glaustai pristatytas. Mm, čia mano klausimas dėl tų pas, tokių pasiūlymų, aišku, kadangi tai yra labai tokia pirminė stadija, yra gausus, bet aš gal apsiribosiu kol kas dviem trim klausimais. Aš aš jau minėjau. tą klausimą e, dėl tų e, pasirinktų skaitmeninių ribų nubrėžimo, pasirinkimo. Kitas dalykas, kas, e, į ką atkreipiu dėmesį skaitindamas pasiūlymą, yra tai, kad skaitmeninės veiklavitės apibrėžimas yra gan miglotas. Ir iš tikrųjų gali būti pakankamai daug nesusipratimų čia, nesupratimo. Dok, dokumentai, pavyzdžiui, dėl to, kas ir kaip nusatyti skaitmeninė veiklavėte, pavyzdžiui, dėl dokumentai ar komunikacijos įvairios. Um, komunikavimas, sąveika, tai nepatenka į, į apibriežtį ir aš noriu komisijos pasiteirauti, kaip mes atskirsime uh, tas kategorijas. Pirma kategorija, kita kategorija būtų įtraukta į, į, į, į šį darbą, antra kategorija nepatektų. Taip pat aš turiu abejonių dėl šios sistemos reikalavimų vykdymo užtikrinimo nes tikriausiai reikės naujos agentūros sukūrimo kiekvienoje valstybėje narėje, bet to reikės ir specifinės tikriausiai metodikos ir techninių pajėgumų tam, kad būtų galima patikrinti, kiek skaitmeninių kompanijų ar pusiau skaitmeninių kompanijų teikiamos paslaugos patenka iš šios direktyvos taikymos rytį. Kaip aš jau sakiau, labai daug yra išimčių numatyta e, pasiūlyme ir Man ne visiškai aišku, ar tikrai galėsime labai aiškiai ir tiksliai kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar tai yra skaitminė paslauga, kuri turi būti apmokestinama, ar tai yra tik tai skaitmeninės įrangos naudojimas, ko nereikia apmokestinti. Taip pat, aišku, yra klausimas, ir čia paskutinis momentas, ką aš pasakysiu, Tai yra dėl bendro sustarimo sudarimo su, ko, su parlamentu yra tariamasi tik tai, konsultuojamasi ir taryba turi priimti sprendimą vieningai ir mes žinome iš poveikio įvertinimo studijų, kad yra skirtumų, yra kontroversijų tarp valstybių narių, tai būtų gerai išgirsti ir tarybos nuomonę, galbūt valstybių narių atstovų nuomonę dėl to, kiek tos nuomonės išsiskiria. Uh, Yra kai kurios valstybės, kurios bendrai pasisako už tokį pasiūlymą, bet taip pat yra valstybių, kurios e, bendrai pasisako prieš bet kokio tipo pasiūlymą toje srityje, visiškai nenori jokio šios ryties reguliavimo dėl to, kad būtų sukurta administracinė našta, būtų daug biurokratinių kliūčių sukurta verslui ir taip toliau ir taip toliau. Taigi būtų gerai e, išgirsti tarybos nuomonę, kiek įmanoma, koks šansas būtų, kad e, taryba susitartų to klausimu. Ačiū. Dabar žodis pranešėjui dėl kito pranešimo, kuriame kalbama apie tarpinius sprendimus ponui Paul Tang. Ačiū pirmininkė, malonu vėl matyti kolegas po ilgesnės pertraukos. Mes vėl imame svarstyti dokumentą, kurį jau esame svarstę. Ne pirmą kartą. E, svarstome įmonių apmokestinimo klausimus. Ir e, tam yra svarių priežasčių, nes mm, egzistuoja akivaizdinė lygybė. Didžiosios stambios į tarptautinės įmonės moka mažesnius mokesčius nei smulkiosios įmonės. Ypač tokios skaitmenės platformos kaip Google ir Facebook ne, nesumoka jiems priklausomų mokesčių. Daugumai žmonių tai atrodo neteisinga ir tai neigiamai veikia požiūrį į mokesčius. Kodėl man reikia mokėti mokesčius, jei e, stambėjai vyrukai to nedaro? Žmonėms tai atrodo neteisinga. Ir tai ne tik neteisinga, bet tai taip pat ir visiškai nenašu, taip, taip neužtikrinamos lygios galimybės visiems. Ir būtent todėl manau, kad Europos parlamentas turi imtis lyderio vaidmens. Taip pat ir dėl to, kad parlamentas paprastai sutarė dėl to, kokiu priemoniu imtis įmonių mokesčių, įmonių apmokestinimo srityje. E, kad ir kaip bežiūrėtume į šį klausimą, ar manytume, kad situacija yra nenaši ar, ar neteisinga, priemonių reikia. Kai kurie sprendimai yra visiškai nepriimtini, būtų visiškai nepriimtini pavyzdžiui, vienas iš variantų nieko nedaryti. Ta siūlo daryti tokios šalis kaip Luksemburgas ir Airija. Jeigu pasirinksime šį variantą, tai reikš, kad neteisybė ir ta neteisinga ir nenaši situacija e, toliau tęsis. Parlamentas nepritartų tokiam sprendimui. Kitas patrauklesnis, bet taip pat sunkiai gyvendinamas sprendimas, tai E, laukti, kol pasikeis situacija pasaulyje. Google atstovai yra pareiškę, taip, mes nu, esame pasirengę mokėti mokesčius, bet taip turi būti visame pasaulyje, situacija turi keistis pasauliniu mastu. Jeigu lauksime, kad tai vyktų, e, galime laukti amžinai. Taigi, E, iš šios perspektyvos komentuodama situaciją noriu pabrėžti, kad manau, kad SBO yra svarbus formas. Tačiau reikia iniciatyvos, kad e, tarptautiniu mastu susidariusi aklavėte būtų įveikta. Reikia priemonių, kad išspręstume nenašę ir nesažininką situaciją mokesčių srityje. Turime parodyti e, pavyzdį ekonominėje plotmėje ir imtis lyderio vaidmens 21-ame amžiuje. Europos parlamentas jau yra e, parodęs reikšmingą pavyzdį. Pavyzdžiui, dėl įmonių e, bendros mokesčio bazės bei bendros konsoliduotosios mokesčio bazės. Ir šie pranešimai yra reikšmingas pokytis įmonių apmokestinime. E, ats, at, apmokestinimas atsiejamas nuo šaltinio tam tikro, e, nuo, nuo vietovės, nuo vietos, kur, kur vyksta kai kurių paslaugų e, teikimas, kur yra infrastruktūra. Mes kalbame apie 21 amžiaus situaciją ir aplinkybės. Ir svarsydamas šiuos pranešimus, aš pirmiausia mastau apie tai, kokiamis priemonėmis galėtume pasiekti pažangos čia. Ir pasiūlytume tokį požiūrį, kuriam pritartų e, Europos parlamento dauguma. E, veiklos apmokestinimas e, mes negalime sauliaisti nieko nedaryti. Europos parlamentas turi e, spręsti šią nenašę situaciją. Ir mes darome spaudimą pasaulio bendruomenį, ypač SBO organizacijoje. Todėl e, manau, kad skaitmeninės apyvartos mokestis būtų e, ta priemonė, kuri e, suktų tinkamą linkme. Todėl manau, kad e, skaitmeninių paslaugų mokestis yra žingsnis priekin. Tai atvertų duris kitiems pokyčiams. Dar vienas klausimas, kurį noriu iškelti. Ka, kaip vertinti CCTB pasiūlyme e, minimą prieigą prie rinkos ir skaitmeninės veiklos apmokestinimo pasiūlyme e, vertės kūrimas. Reikia e, riboto apmokestinimo e, tam, tam, tam tikram įmonių pogrupiui. Bet manau, kad galiausiai, kalbant apie CCTB, mokesčiai sumokami už E, pelną turi būti susijęti su vieta, kur tas pelnas sukūriamas, kur, kur teikiamos paslaugos. Tai yra CCTB požiūris. O bendresnis požiūris tai e, būtų e, remimasis vertės kūrimu, vieta, kur sukūriama vertė. Ir manau, kad tai padės mums rasti ilgalaikius sprendimus. E, turiu kai kurių konkretesnių komentarų. Komisijos siūlymas dėl skaitmeninių paslaugų mokesčio e, siūlo 3, siūlo 3 procentus e, nuo apyvartos. Bet jei prisiminsime, kad skaitmenės platformos uždirba milijardus, turime savęs klausti, ar 3 procentai yra pakankamo e, dydžio mokestis. Pavyzdžiui, konkrečios įmonės atveju e, tai būtų 5 milijardai eurų. Ar to pakanka? Man atrodo, kad ne. Kodėl nesuteikus galimybės šalims apsispręsti? Suteikti galimybę patvirtinti, įvesti didesnio dydžio mokestį, jeigu joms atrodys, kad tai yra būtina, didesnio arba mažesnio. Man atrodo, kad tas e, mokestis, siūlomas mokestis tikrai nėra aukštas. Nepamirškime, kad didžiausios stambiausios pasaulio įmonės, jų verti akcijų biržoje. Tai turime į Apple, Google, Facebook, Amazon ir Microsoft. Tai yra stambiausios įmonės. Mhm. Tai tikrai nėra e, mažos įmonytės Bent jau taip tikrai nemano e, prekiautojai akcijų biržose. Taigi, pirmasis mano klausimas, ar nereikėtų patvirtinti didesnio mokesčio arba patvirtinti minimalų, minimalaus dydžio mokestį? E, svarstoma, ar reikėtų apmokestinti duomenų pardavimą. Ir man net keista, kad svarstama ar svarstyti, tai žinoma, kad reikia apmokestinti duomenų pardavimą. Jeigu kalbame apie duomenų perdavimą tarp įmonių, apie, apie kalbame apie apmokestinimą arba e, duomenis, kuriom, kuriomis apsikeičia įmonės, to, to, tokie, tokių atvejų nereikia apmokestinti. Bet jei kalbame apie vertės kūrimą kaip pagrindą, uh, tai tokiu pagrindu, šio pagrindu sukūriama vertė taip pat turi būti apmokestinama, nes nėra argumentų, e, kurie leistų manyti priešingai. Kalbame apie apmokestinimą ir svarstame, ką tos didžiosios stambiosios įmonės paskui daro su duomenimis ir, ir kaip juos parduoda. Tai yra vienas iš aktualių klausimų taip pat. Turiu dar minutę. Uh, dėl e, nuolatinės reikšminės skaitmaninės veiklavietės. E, parlamentas jau yra teikęs pasiūlymą šią temą bent jau prieš metus, kuriam parlamentas pats ir pritarė, kurį patvirtino. Ir turėtume logiškai laikydamėsi patvirtintų sprendimų kalbėti ne tik apie CCTB, bet ir Reikėtų siekti vienodos suderinto požiūrio, o ne e, leisti egzistuoti 28 skirtingoms sistemoms. Tai labai inovatoriškas mąstymas, bet e, galėsime pridurti reikalingos elementus e, toliau dirbdami. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, kodėl pasirinko būtent tokius skaičius, kaip jau minėjau, kok, dėl kokių priežasčių. Bet manau, kad tai, ką aš minėjau, atitinka dabartinį mąstymą. Ir tuos siūlymus turi reikėtų įtraukti ir į valstybių nacionalinės apmokestinimo sistemas. Toliau, kaip atskirti pelną, kaip išsiaiškinti, kuri pelno dalis e, sukurta konkrečioje šalyje ir kaip nustatyti mokesčio bazę. Kodėl, todėl nesuprantu, kodėl komisija pateikė du pasiūlymus dėl mokesčių priskirimo, pavyzdžiui, už pardavimus ir šiame pasiūlyme dėl reikšminės skaitmenės veiklavėtės e, apmokestinimo principas pasirinktas visiškai kitoks. Pavyzdžiui, intelektinė nusavybė. Nusavybės atveju tai nelogiška. Ir čia iškyla prieštaravimas. Manau, kad komisija turėtų padirbėti, o parlamentas turėtų pateikti e, savo pasiūlymus, kaip, kaip mes įsivaizduojame pelno dalies atskirimą ir kuri pelno dalis apmokestinama. Reikia europinės iniciatyvos, kuri pasaulio bendruomeniai pademonstruotų galimybę reformuoti apmokestinimo sistemas. Europa turi būti ta lyderė, kuris siūlo struktūrinius sprendimus, kad spręstume, išspręstume augimo netoligumo problemą ir ištaisytume tą tikrai labai aštrios neligybės situaciją, nes šiuo metu stambiausios pasaulio įmonės moka labai labai nedidelius mokesčius. Ir man atrodo, kad tai bus aktualiausias klausimas 2019 metų Europos parlamento rinkimų kampanijoje. Ačiū, Polai, prieš sutikdamas žodį šešėlės pranešėjams noriu pasakyti, kad čia yra iš tak, e, komisijos taksų direktorato atstovė ponė Valeska ir ji pasisakys diskusijų pabaigoje. Iš anksto dėkoju Jums už tai, bet visų pirma žodis šešėliniams pranešėjams. Šešėliniai pranešėjai. Paul Tang iš Sotsdemų, bet jis jau pasisakė, išsakė savo nuomonę. Dabar Gabriel Mato iš APP, kuris yra šešėlinis pranešėjas dėl antrojo pranešėjo. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti abiem kalbėtojams už patiktus paaiškinimus, tokia įdėma temą - skaitmaninė vidaus rinka. Kalbant apie tai, manau, visi sutarėme, kad tai turi būti mūsų visų Europos institucijų prioritetu, taip pat ir parlamento prioritetu, nes stabili fiskalinė sistema, tai labai svarbus dalykas, atveriant daugiau galimybių e, skaitmeninėje rinkoje, kuri apima 500 milijonų vartotojų. Skaitmeninės įmonės e, auga vis sparčiau, nes bendrai ekonomikos augimas vyksta ir tų įmonių veikla keičia mūsų įpročius e, ir, tai, ir taip pat atneša daugybę, atveria daugybę galimybių visuomeniai. Skaitmaninės technologijos sukuria e, daugiau galimybių taip pat ir apmokestinimo srityje, e, sumaž, padeda sumažinti administracinę naštą, bei taip pat turime skatinti e, mokestinių e, inspekcijų, mokestinių institucijų bendradarbiavimą. Noriu pakomentuoti galiuojančias nuostatas skaitmeninėme pasaulyje. Pavyzdžiui, e, yra problema ir reikia apsispręsti, kaip, kaip prad, nuo ko pradėti jis, ją spręsti. Dėl skaitmeninių įmonių veiklos e, ta vieta, kurios yra įsisteigę ir kurioje jos sukuria vertę, yra ne ta pati. Ir būtent todėl prasminga kalbėti apie skaitmeninę e, reikšmingą veiklą, reikšmingą ar nereikšmingą veiklą. Bet kokiu atveju tarptautiniu mastu vis labiau pripažįstama būtinybė spręsti šią situaciją ir sukurti naują apmokestinimo uh, E, metodą. Ir vienas iš kalbėtojų apie tai kalbėjo, minėjo e, ES, EBPO darbą. Taip pat didžiojo 20-ko ministrų e, sprendimai, siūlymai sukurti tarptautinę apmokestinimo sistemą skaitmeninėje ekonomikoje. Reikėtų apsispręsti E, į kuriuos svarbiausius veiksnius atsižvelgti toms šalims, nor, kurios nori įsivesti šią sistemą ir kaip atremti kitus suskait, suskaitmeninimo sklaida susijusius iššūkius. Komisija pateikė priemonių rinkinį, e, pa, pa, pasiūlo laikiną tarpinį sprendimą ir galaikį sprendimą. Ir kaip jau buvo pasakyta, reikia nepamiršti, kad ES turi lyderiauti tarptautiniu mastu šioje srityje. Žinoma, reikia daug ką apsvarstyti, daug ką įsigilinti, minėti skaičiai, kai kurie procentiniai dydžiai. Manau, kad visą tai dar e, svarstysime, e, svarstydami šį priemonių rinkinį. Dabar yra laikas kelti aktualiausius klausimus ir klausytis ekspertų, kad nagrinėdami tokią sudėtingą temą galiausiai pasiūlytume sprendimą, kuris užtikrintų tai, ko siekiame e, stabili mokesčių apmokestinimo sistema, kuri būtų palanki ir skaitmeniniai ekonomikai. Ir kad mm, taip pat neleistume suskaldyti tos rinkos ir kad visiems tos rinkos e, veikėjams ir subjektams suteiktume galimybės. Esu šešėlinis pranešėjas ir e, šio pranešimo ir tikiuosi galimybės bendarbiauti toliau rengiant šiuos dokumentus. Ačiū. Ačiū, Gabriel. EKR e, frakcijos atstovas dėl abiejų pranešimų. Šešėlis pranešėjas yra ponas Foks. Ačiū, pirmininkė. Tai tikrai laiku teikiami pasiūlymai, kuriuos komitetas turėtų e, atidžiai apsvarstyti. Eko, skaitmeninėje eroje e, veiklavėtės ir buvimo klausimas, fizinio buvimo klausimas tam aktualus, nes įmonės veikia šalise be, be, fiziškai juose nebūdamos. Todėl svarbiausia pranešime bus apibriežti, kokių kriterijų rinkinių, kurių pagrindų galima apspręsti, kas yra reikšminga veiklavietė. Reikia tarptautinio sprendimo, galbūt pasitelkus tarptautinį susitarimą dėl įmonių apmokestinimo reformos. Tai gali užtrukti ir aš suprantu e, komisijos pasiūlymo pagrindą, tai, tai, tai pasiūlymo e, argumentą, siekia užtikrinti galimy, lygias galimybes. Taip pat norėčiau paraginti pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus nepamiršti e, būtinybės išlaikyti pusiausvyrą ir vengti bet kokiu būdu e, mažų ir vidutinių įmonių diskriminacijos. Taip pat turime ypač skatinti skaitmeninių įmonių veiklą. Aš tikiuosi, kad e, bus pasirinktas e, bendras sprendimas, kad nebus palikta erdvė valstybėms narėms pačioms savarankiškai nuspręsti, kaip elgtis. Ponas Ježek išaldė frakcijos abiejų, gal labiau pranešė. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti e, komisijos teikiamus pasiūlymus, kurių jau ilgai laukiame. Galima galbūt teikti, kad jie pasirodo nelaiku ir teikti taip pat, kad kad tai skamba savotiškai diskusijose dėl mokesčių ir priekybos, kurias inicijavo prezidentas Trumpas. Bet aš manau, kad mm, pasiūlymai teikiami po to, kai jau problemos iškilo ir paštrėjo, nes e, skaitmeninių įmonių apmokestinimas yra didelė problema ir vis didėja takos skira tarp, tarp tradicinių įmonių ir skaitmeninių įmonių, o didžiausia to poveikį jaučia visuomenės mūsų visuomenių nariai. Pasiūlymo tikslas e, sumažinti atskirti tarp e, tradicinių įmonių ir skaitmeninių įmonių, pritaik, pasi, pasi, pasiremiant paprastą logiką. Apmokestinant įmonės tuo pagrindu, kad e, pelnas e, fiksuojamas ten, kur su, sukuriama vertė kalba eina apie 9 procentų mokesčio dydį. E, tiek moka skaitmenės įmonės, kitų arba visos kitos įmonės moka daugiau nei 20 procentų. E, Facebook įmonė mokėjo tik 5 procentų, 5 procentų dydžio mokestį šalise už JAF ribų. Nežiūrint į tai, kad daugybę, didžiulę dalį savo pelno Facebook uždirbo tarptautinėje e, erdvėje. Tai yra ne, ne, ne tevinė. Tai žinoma iškraipo padėti rinkoje. Suprantu susirūpinimo balsus dėl to, kad šis pasiūlymas gali tapti kliūtimi inovacijoms. Aš manau, kad taip nebūtinai turėtų būti. Sunkiausia užtikrinti, kad būtų parengtas sprendimas, tuo pat metu išvengti biurokratijos. Kaip ir visais kitais atvejais, reikia ieškoti tinkamos pusiausvyros tarp išimčių taikymo ir taip pat balansų tarp išimčių taikymo ir inovacijų skatinimo. Manau, kad es privalo priimti šį iššūkį. E, komisijos siūlomos, siūlomis lenkščiai padės užtikrinti, kad startuoliai ir mm, augančios įmonės nepatirs nereikalingos naštos komentuodamas siūlymą dėl skaitmeninių paslaugų mokesčio, turime nepamiršti ir vartotojo paslaugų gavėjo lokalizacijos nuostatos. Taip pat nepamiršti ir privatumo aspektų. Taip pat bus svarbu uh, identifikuoti atskirus vartotojus, tai reikš, kad reiks juos e, rinkti duomenys apie juos bei e, tuos duomenys išlaikyti. Turime, turėsime pasirūpinti, kad tai neprieštarautų privatumo ir domenų apsaugos nuostatoms. Ir noriu, noriu priminti apie tai komisijai, nes mano frakcija mano, kad tai yra svarbu. Pirmininkė, užbaigdamas noriu taip pat pažymėti, kad jeigu mums pavyks uh, užtikrinti sąžiningą skaitmeninį apmokestinimą. Mes prisidėsime prie globalizacijos naudos sklaidos ir sumažinsime jo, negatyvų jos poveikį. Čia. Ačiū, Petra. Iš žaliųjų niekas pasisakyti nepageidauja. Dabar žodis GUE atstovui. Pona Širdevan, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegos už įdomias e, mintis, pasisakymus, keltus klausimus. E, Zakman ir kitų mokesčių ekspertų iki vasaros atostogų paskelbta ataskaita rodo, kad kažkur 20 procentų pelno mokesčio nesurenkama dėl įvairiausių mokestinių triukų ir vengimo, o Apple, Google ir kitos panašios įmonės plačiai jais naudojasi. Būtent dėl to ABPO e ir didžiojo 20-ko lygių prabilta dar 15 metais apie skaitmeninį apmokestinimą, kad e, tas BEPS procesas, bazės erocija ir perno perkelimas būtų įveiktas. Deja, veiksmingos kontrpriemonės žlunga dėl e, pirmiausia JAV pozicijos. Būtent dėl to mes kaip e, kairieji sveikiname, kad šiam klausimui sąjungos lygių teikiamas prioritetas. Kolegos pranešėjai jau pažymėjo, kad ypač didžiosios valstybės turi didelį interesą iki šių metų pabaigos, Austrijos pirmininkavimo pabaigos sustarti dėl bendros tvarkos. Tuo pat metu kitos valstybės narės pasisako skeptiškiau, pažvelgsime, kaip vystysis dėrybos tarp valstybių narių, nes būtent žinome, kad joms priklauso išimtinė mokestinė kompetencija. Tuo pat metu mes kaip parlamentas turime laisvę ir galimybę bei drąsą siūlyti pažangius sprendimus, todėl to iš jūsų ir prašau, kolegos, pirmiausia, reikia kovoti su skaitmeninių įmonių mokesčių vengimu, reikia aiškių taisyklių, didesnio mokestinio teisingumo, tai turėtų būti vienas iš mūsų tikslų, mūsų piliečiai iš to ir tikisi. Iš mūsų Tuo pat metu mes norime tinkamai apmokestinti didžiasias įmonės pagal 21-ojo, o ne 20-ojo amžiaus taisyklės. Mes turime tą atlikti pagal skaitmeninio pasaulio tvarką, o dabar keletas konkresnių pastabų, keletas kriti, iš kritikos e, elementų. Pirmiausia, e, sveikiname tos e, veiklavietės, skaitmeninės veiklavietės įvedimą tai tarsi ir geras procesas, tačiau kol vis dar tebegalioja sandorių kainodara, tai e, įmonės galios, galės to išvengti, o pereinamasis laikotarpis, kaip ir e, gera mintis čia siūloma iš dvigobo nepmokestinimo norima išvengti, tačiau kartu mokesčių mokėtojas turės savanoriškai teikti deklaracijas. Taip pat komisijos pasiūlyme keletas mums neprimtinų ir abejotinų aspektų e, randame. Kažkur 5 milijonai, milijardai, atsiprašau, minimi ir tai yra pernelyg mažai, jeigu žinosime, kiek realiai mokesčių nesumokama. Po to mes kalbame apie konkrečiai apyvartą, e, tai jau būtų problema Ma, nes juk apyvarta ir pelnas yra bei pajamos yra dideli, tarp to yra dideli skirtumai, todėl tie 3 procentai Google atveju yra pernelyg mažai, o kitoms įmonėms tai jau būtų lab, stipriai per daug. Kolegos apie tarifo dydį pasisakė ir mes esame pasirenkę apie kitokius tarifus kalbėti ir paieškoti priimtino sprendimo dėl skirtingų tarifų. Tuo pat metu šiai dienai uh, reikia užtikrinti mokesčio surinkimo efektyvumą, o iš pasiūlymo, kaip matome, to nemus. Taip pat suvokime, kad yra oligopolija skaitmeninių paslaugų rinkoje ir labai tikėtina, kad mokesčiai bus permetami arba kitoms įmonėms, arba galutiniam vartotojui. Tai yra didžiulė problema. Problematiška yra į tai, kad Netflix, Spotify ar kitos įmonės nepatenka į apmokestinimo taikymos rytį, tai jau tikrai negerai. Dėl mano išvardintų priežasčių reikėtų rasti efektyvesnį būdą, kaip apmokestinti įmonės įsisteigusias mažo apmokestinimo šalyse. Ir mums e, svarbu, kad būtų rasti tinkami sprendimai neskaitmeninėms įmonėms. Dėkui. Ačiū Martinai. Dabar ponas Valė, FDD frakcija. Ačiū. Ačiū ponui e, Rozatijai ir kolegai Tank už jų darbą ir mintis. Pastaraisiais metais EP nuolat buvo tarp lyderių e, dirbant e, šioje srityje. Bene turime didžiausią iššūkį šiai dienai, kaip tinkamai apmokestinti skaitminės įmonės, kurių apyvartos milžiniškos, netgi atskirais atvejais didesnės už nedidelių valstybių BVP. Atitinkamai reikia politikams rasti drąsos ir tinkamai reglamentuoti šią sritį. Aišku, mes norime, kad būtų veikiama kuo globalesniu mastu būtina tai atsižvelgiant e, į, į globalizacijos problemas. Aišku, to žingsnio reikia, tačiau reikia žengti ir europinį žingsnį, nes tai jau leistų apimti rinką su 500 milijonų vartotojų. Taigi reikėtų pradėti bent jau nuo šio lygio mokestinant skaitminės paslaugas ta e, fundamentali problema, e, kuri egzistuoja sąjungoje, nesikeičia jau keliolika metų, kai kurios iš e, es steigėjų Luksemburgas, Niderlandai, labai e, stipriai priešinasi kartu su Airija naujovėms apmokestinimo srityje, todėl mūsų nuomonė sąjunga ir komisijai reikėtų rasti tokį sprendimą, kuris paskatintų minėtas valstybės atsisakyti šios nesažiningos konkurencijos ir leisti toms valstybėms, kurios nori glaudžiau bendradarbiauti, tą daryti. Jeigu Šiai dienai mes taikėme tokios aksominės pirštinės požiūrį, tai laikas atėjo atsisakyti jo, taikinti ryštingesnės priemonės, juk mūsų piliečiai yra mokesčių mokėtojai, tačiau įmonės taip pat yra apmokestinami asmenys ir čia reikia sąžiningo apmokestimo visiems. Ačiū, NF frakcijos atstovo nematau, taigi pradėsime spontaniškas diskusijas, norinčiųjų ar bus, nes laiko mes e, turime ir kad įvyktų spontaniškos diskusijos, taip atsisakysiu aš. Tiesą sakant, aš turiu daugiau klausimų ir viliuosi, kad e, jos komisija atsisakys, tie klausimai taip pat paskatinti ir kai kurių pasisakymų norėčiau suprasti, Kaip mes čia kalbame, kiek tai susiję su mokesčių paskirstimu ar perskirstimu ar didesniu atskirų įmonių apmokestinimu. Aš supratau, kad labiausia orientuojamasi į pirmą aspektą, tačiau pasiūlymo šalutinis poveikis bus dvigubas apmokestinimas. Ar iš ties ta problema egzistuoja? Noriu geriau suprasti, kiek pasiūlyme apimamas šis elementas ir ar dvigubas apmokestinimas nėra laikomas problema. Antras klausimas susijęs su Darijus minčių išsakytų pradžioje mūsų diskusijų. Mes orientuojamės į skaitmeninę ekonomiką. Tačiau sąžininkas mokesčių paskirstimas yra problema ne tik skaitmeniniai ekonomikai, tai yra bendrai nuotolinės priekybos e, klausimas. Įgalinam galima laisviau dalyvauti rinkoje, susikurti vertės, realiai neturint e, fizinės veiklavėtės konkrečioje valstybėje. Taigi ar pasiūlymas neturėtų būti platesnis ir ar neturėtų jis apimti kiek daugiau ne tik skaitmeninę ekonomiką, bet ir nuotolinę priekybą. Aš suprantu, kad apyvarta yra tarsi e, vienas iš būdų nustatyti apmokestinimo dydį, tačiau kartais tai gali būti per mažas apmokestinimas, kartais per didelis. Todėl gal reikėtų galvoti apie pelno apmokestinimą. Vis dėlto, net jeigu mes paimsime pelno maržą skaitmeninėje ekonomikoje ir nuolatinėje, nuotolinėje e, prekyboje, tai kaip bus su sąnaudomis ir išlaidomis, kaip į tai bus atsižvelgiama. Taigi būtų įdomu išgirsti atsakymą į šį klausimą. Nepaisant viso to, pasiūlymai, man atrodo, labai geras, sakyčiau, jis gal net ir kiek vėluoja. E, Petr jau paminėjo, kad negalima užmerkti akių prieš šį klausimą, nes kitu atveju mokestinės bazės erozija tęsis ir kai kurioms valstybėms tai reikš liūdnas pasiekmes. Taigi baigiu savo pasisakymą. Kolegos, ar norėtumėte e, tarti žodį, tęsiant diskusijas, tai jeigu ne, tai taksut generalinio direktorato atstovui ar atstoviai suteiksiu e, žodį, e, paprašysiu kolegės pasisakyti, pristatyti komisijos poziciją ir sureaguoti į per diskusijas išsakytas mintis. Labai ačiū. Aš tiesiog atsakysiu į užduotus klausimus. Pradėsiu nuo tos e, skaitmeninės veiklavietės bei konkrečių skaitmeninių dydžių, iš kur jie ir kodėl būtent tokie skaičiai. Nepamirškime, ieškome praktiško sprendimo, kitokio nei šiandien – Šiandien tokia skaitmeninė įmonė užsiregistravusi vienoje valstybėje, o kartais neužsiregistravusi ne vienoje sąjungos valstybėje narėje, gali būti, kad jos tada sukurs daug skaitmeninių veiklavečių, kiekvienoje valstybė narė, sakykime, ar jums reikės tą padaryti ir tai reikš papildomą administracinę naštą tokia papildoma nuolatinė veiklavietė mūsų skaičiavimu įmonė gali kainuoti per metus nuo 60 iki 80 tūkstančių eurų. Taigi mūsų pasirinkti skaitmeniniai dydžiai turi užtikrinti, kad įmonės, kuriams užkraunama tokia našta, vis dar gali generuoti pakankamai pelno ir kompensuoti iš to papildomas išnau, išlaidas. Taigi dėl to yra tie trys dydžiai. Įmonė aktyviai veikia tam tikroje valstybėje ir ten dirba pelningai. Aišku, čia aš kalbu labai bendrais bruožais, visa tai nebus automatiška taikoma kiekvienai įmoniai, tiesiog mūsų tikslas užtikrinti, kad įmonė yra pelninga ir galės padengti papildomas išlaidas. Dabar pereisiu prie skaitmeninio paslaugų mokesčio. Ir pradėsiu nuo jūsų ką tik užduoto klausimo, kodėlgi mokestis nuo apyvartos. O kaip su sąnaudomis, ar jos bus įtraukiamos? Pirmiausia, sukūrėme tokį mokestį, kurio esmėje yra gausybė apribojimų. Pirmiausia, privalu atsižvelgti galiojančią tarptautinę teisę Mes negalime pažeisti sąjungos pagrindinių laisvių, kitų es teisės aktų, PPO taisyklių. Taigi yra gausybė elementų, dėl kurių mūsų pasirinkimo galimybės buvo nepaprastai ribotos. Taigi mokestis nuo apyvartos šiame kontekste buvo įmanoma galimybė. Aišku, pelnomo ap apmokestinimas ir tas e, geriausias sprendimas. Tačiau jeigu mes apmokysime pelną kaip tarpinis, sprend, kaip tarpinis sprendimas, tai bus pasirinkta, tai grįšime prie status quo, nes tai egzistuoja jau šiandien, viskas reglamentuojama per dvišalius mokestinius susitarimus. Tai jeigu mes siūlysime pelno apmokestį, vertinimą, neišspręsime egzistuojančios problemos ir kam tada reikia to laikinojo sprendimo. Taigi, grįžtant prie tų ribojimų ar ribojančių aplinkybių, mes norime paprasto mokesčio, kažkokas nesudėtinga apgyvendinti, juk tai laikinas sprendimas. Atitinkamai mes nesiūlome skirtingų mokestinių tarifų ar panašių dalykų, norime užtikrinti lygias darbo sąlygas visur, vienas mokestinis tarifas. Taip pat neatsižvelgiame mes į įmonių patiriamas sąnaudas. Būtent dėl to nusprendėme, kad 3 procentai yra tas, e, ta pusiausvėra, kurios reikia. Jeigu tarifas bus didesnis, tai ar nenukentės e, nuostolingai dirbančios įmonės, kurios juk taip pat patenka į apmokestinimą. Na, tai yra daugiau išimtis, mūsų situacijos vertimas liudyja, kad apmokestinamos įmonės šiame kontekste paprastai yra nepaprastai pelningos. Taigi tie 3 procentai yra subalansuotas siūlymas mūsų nuomonė. Aš kiek šokinėjau tarp atskirų dokumentų, nes atsakau į klausimus jų uždavimo eilės tvarka. Dabar dėl pelno paskirstimo ar perskirstimo ir struktūrinių sprendimų. Ką mums to reikia? ypač jeigu dirbame pagal senas taisyklės. Dėl pelno priskirimo mes siūlome dirbti pagal seną tvarką. E, senoji tvarka, tai aš turiu omenyje sandorių kainodarą ir tą e, functional analysis principą. Tai yra skirtumas nuo CCTB bendros mokestinės pelno mokesčio bazės. Čia mes e, sumažiname administracinę naštą dėl atitikties reikalavimų, mes sumažinėme e, galimybės perkelti pelną ten, kur jis apmokestinamas mažiau. Beje, e, tai ir išlieka mūsų pasirinkimu, kuriant pelno mokesčio bazę. Tuo pat metu CCTB taikoma ne visoms įmonėms pagal mūsų pasiūlymą, tik toms įmonėms, kurios uždirba daugiau nei 750 milijonų per metus. Tačiau kartu reikia kažkokios tvarkos ir kitoms įmonėms nepatenkančiams į CTB, beje, taryba mums suteikė įgaliojimus, e, kurie leidžia išlikti dabartinėme tarptautinio apmokestinimo kontekste. Taigi mes išsaukome egzistuojančią uh, sistemą, kai ta funkcinė analizė atliekama ir sandorių kainodara pritaikoma. Tuo pat metu galiojančią tvarką mes atnaujiname ir įtraukiame naudotojo indėlį. Kitas klausimas. Nerimauta ar skaitmeninis paslaugų mokestis galų gale neatsidurs verslo, ant verslo partnerių, į įmonių klientų ar vartotojų pečių. Taip, tokia grėsmė egzistuoja. Niekas to neužkardys. Tas pats galioja ir kitiems mokesčiams. Tačiau tai nėra didžiausias mūsų susirūpinimas. Mums labiausia norisi, kad būtų sukūrimas lygios darbo sąlygos. Įmonės mokėtų tą patį mokestinį tarifą. Taip, skirtingos įmonės galės perkelti mokestinę naštą ar vartotojai, ar savo verslo partneriams. Daug kas priklauso nuo to, ką jūs parduodate, kokios paslaugas, kokias preges, ar galima rasti pakeitinę paslaugą jūsų. Tačiau tai yra antrinė problema. Pirmiausia, turime užtikrinti, kad visos įmonės mokėtų tą patį mokestinį tarifą. Panašu, kad atsakiau į konkrečius klausimus. Dabar, jeigu leisite, suteiksiu žodį kolegai Bartui. Jis pasisakys apie skaitminį paslaugų apibriešti ir apie tą skaitmeninę veiklavietę. Dėkui. Taigi ta reikšminga skaitmeninė veiklavietė. Kas tai yra ir kaip ji bus apibrėžiama? pirmiausia turi būti skaitmeninė sąsaja, tinklalapis, kažkoks kitas būdas vartotojui prisijungti prie jo ir per tą e, sąsają teikiamos skaitminės paslaugos. O kas tos skaitminės paslaugos? Čia mes nukopijuojame apibriežti iš PVM e, reglamento septintojo straipsnio skaitminės paslaugos yra tokios, kurios teikiamos internetu ir teikiamos per technologijas yra minimalus paslaugos teikėjo įsikišimas ir po to yra ilgiausias priedas prie pasiūlymo, kuris išsamei paaiškina, kokios paslaugos laikytinos skaitmeninėmis, o kokios ne. Kalbant bendrais bruožais, skaitmeniniai e, gaminiai, programinė įranga, prieiga prie internetinių duomenų, internetinių rinkų, tai yra skaitmeninės paslaugos, o skaitmeninė paslauga nėra prekės, kurios parduodamos, net kai ir visas procesas pardavimo vyksta elektroniniu būdu. Taigi mes apibrėžėme skaitmininės paslaugas pagal jau galiojančią tvarką, kažką, ką e, žino tiek mokesčių mokėtojas, tiek mokesčių administratorius. Ir jei leisite dar vieną mintis dėl pilno paskirstimo CCTB kontekste. Be abejo, e, CCCTB galų gale turėtų apimti ir reikšmingos skaitminės veiklavietės savoką ir formulė, pagal kurią bus pelnas paskirstomas, turės būti taisoma, kad sąžiningai būtų e, tas atliekama. Jeigu leisite uh, E, dar vieną minutę, nes praleidau du užduotus klausimus jūsų būtent. Jūs teiravote, kame yra mūsų darbo tikslas, ar padidinti apmokestinimą, ar sąžininkai paskirstyti mokestį. Tai yra tiek viena, tiek kita. Taip, naujasis mokestis perskirstis mokesčių mokėjimą, taigi bus mokama kiek kitaip ir kitoms valstybėms nei dabar, tuo pat metu bus mokestis realiai didesnis, nes nebebus galimybės dirbtinai perkelti e, pelną į kitą jurisdikciją. Jūs teiravotės dėl sąžininko mokesčio paskirstimo ir kad tai nėra tik skaitmeninio sektoriaus problema. Labai taikli pastaba. Vėlgi priminsiu mūsų CCCTB pasiūlymą. Jis siūlo sprendimą, ypač nuotoliniai priekybai. CCTB, jeigu mes apjungsime jį su mm, reikšminga skaitmininė veiklavietė, išspręs jūsų minėtą problemą, nes vėlgi bus įmanoma uždirbtą pelną paskirstyti konkrečiai jurisdikcijai ir siūlome for formulę būtent bus apmokestinama priklausomai nuo pardavimo vietos ir pagal pardavimo vietos tvarka bus apmokestinama. Dėkui. So, uh, Ačiū. Dabar kelioms minutėms mūs, žodis mūsų pranešėjams, jei jie pageidautų pasisakyti. Darius. Visų pirma, noriu padėkoti visiems dalyvavusiems šiuose labai įdomiuose diskusijose. Turiu tik labai trumpai 3-4 e, dalykus išsakyti. Mm, e, viso šio darbo tikslas yra užtikrinti vienodas veikimo sąlygas. Turėkime tai omenyje, prisiminkime tai dar kartą ir užtikrinti didesnį sažiningumą mm. mokesčių sistemose ES. Ir tie, kas prieštarauja šią iniciatyvai, iš esmės turi būtent pasverti šį argumentą. Nes jeigu nieko nedarysime šioje srityje, uh, tai reikš, kad mes susitaikome su dabartinė sistema, kur, pagal kurią, kaip daugelis kalbėjusių pasakė, kuri yra labai netobula, neužtikrina sažiningumo ir mm, sukuria daug galimybių išvengti apmokesnimo, ypač stambiesiams veikėjams. Taigi tai reikia turėti omenyje. Ir jeigu mes sutarėme dėl šio argumento, tai tuomet jau galima kalbėti dėl detalių. Bet visų pirma, reikia siekti, kad šio proceso pabaigoje būtų e, visų bendras siekis e, pagerinti sistemą ir užtikrinti vienodas veikimo sąlygas visoms kompanijoms. Antras komentaras. Čia pasiūlymas yra e, neapmokestinti viską, kas yra skaitmeniška, nes iš esmės visa globali ekonomika jau yra skaitmeninė. Uh, Kaip jau buvo pasakyta, prekių pardavimas per internetą nepatenka į e, šios direktyvos taikymos rytį. Panašiai galima pasakyti ir apie įvairias kitokias paslaugas, pavyzdžiui, duomenų perdavimas visai nebūtinai kaip po toks jau tampa e, apmokesnimo objektų pagal e, šį teisės aktą. Kaip aš suprantu, komisija siekia na, būtent uh, Mm, apimti tą paslaugų teikimą, kuris iki šiol buvo visiškai neapmokestintas. Dar vienas svarbus dalykas yra mokesčių paskirstimas palyginti su mm, mokesčių padidinimu. Kaip komisija sakė, tai man irgi toks pats įspūdis sudaro. Tiesiog yra siekiama teisingesnio mokesčių prievalių paskirstimo. Uh, Ir taip pat yra siekiama padidinti apmokestimą kai, kurios, kai kuriuose srityse, nes kai kur mokesčiai bus, kai kuriuose srityse gal iš vis pirmą kartą pritaikyti, kai kur galbūt mokesčiai bus šiek tiek padidinti tam, kad nebūtų įmanoma perno, pelno perkelti į mažo apmokestinimo jurisdikcijas. Taip pat dėl to, ar mokestis nebus galiausiai perkeltas vartotojų pečių. Na, Taip atsitinka su visais mokesčiais, bet kokiu atveju, su visais netiesioginiais mokesčiais, tačiau geriausia priemonė kovoti su tuo yra užtikrinti sąžininką konkurenciją. Jeigu tokios, to, tokie patys mokesčiai taikomi visoms įmonėms, tai nebelieka galimybės tą mokestį permesti vartotojui ant pečių, bent jau galutinėje sumoje. Ir jeigu yra konkurencija, aišku, įmonė sieks išlaikyti savo mm, rinkos dalį ar ją padidinti ir, ir tokia praktika tokiu būdu bus uh, užkardoma. Tai aišku, uh, svarbu yra turėti omenyje, kad uh, pozityvu yra tai, kad mokestis atneš naujų pajamų į valstybę valstybių biudžetus, neigiama, kad taip, aišku, mokesčiai didės, bus perkelti, bet mes turime būti pasirengę sumokėti tą kainą ir užtikrinti, kad būtų tinkama pusiausvyrė tarptų dviejų pusių. Ačiū, Polai, ar norėtume dar kažką pasakyti? Taip, labai trumpai, sutinku su Dariu iš Rozatį, kad eina kalba apie sąžiningą ir efektyvų apmokestinimą ir būtent tai turime turėti omenyje. Išklausęs diskusijų aš galvoju, kad uh, Dauguma kolegų, daugma aš suvokia, kad susidurime su tikrai labai rimta problema, kurią būtina spręsti. Ir prieš rinkimus mes aiškiai turime parodyti, kad yra būdas tą problemą spręsti. Uh, Ir tikrai negalime leisti tokiams kompanijoms kaip Google ar Facebook, kurios uždirba milžiniškus pelnus pasaulyje, mm, kad jos nemoka toliau mokesčių ir, ir tai yra netvari situacija, kad iš tikrųjų mes turime parodyti rinkėjams, kad suradome būdą, kaip tą klausimą spręsti. Toliau, aišku, yra įvairių klausimų dėl to, kaip įgyveninti tai ir tai yra tikrai labai aktualūs klausimai, nes mm, iš esmės tai yra, na, uh, nepažintos dar sritis ir e, Europos parlamentas turi parodyti, duoti signalą dėl to, koks turėtų būti tolesnis kelias, ką reikėtų padaryti skaitinio apakesnimo srityje, ypač įmonių apakesnimo srityje. Ir mes turime siekti įgyvendinamo ir patikimo sprendimo, kad e, tas apmokesnimas praktikoje veiktų ir, ir būtų gyvenintas. Tai iš tikrųjų tai yra nepažinti vandenis, Tai ir, ir būtina siekti sažiningumo ir efektyvumo. Ačiū, Pol. Tokiu būdu Kol kas baigiame e, diskusiją šio klausimo. Aš noriu padėkoti mūsų pranešėjams, komisijos atstovams ir kolegoms. Noriu pasakyti, kad rugsėjo 10 bus viešiai klausimai labai greitai. E, toliau spalio 9 bus aptarimas pranešimo projekto. Pakeitimai bus spalio, e, pateikti iki spalio 16 ir aptarimi lapkričio 19, o balsuojame komitete gruodžio 3 ir perdama plenarinį plenariniai sesijai sausio mėnesį. Taba, e, tokiu būdu mes aptarėme 7 ir 8 darbo tarkės klausimus ir iš karto pereikime prie kitų darbo tarkės dviejų punktų. E, tai yra Europos finansavimo paslaugų teikėjų e, verslui sutelktinio finansavimo paslaugų verslo teikėjų klausimo aptarimas. Mes turime Ashley Fox iš ACR ir Karolina Naktingel iš Aldė. Uh, mm, siūlom po aštuonias minutės kiekvienam pranešėjui suteikti ir aptarti šį klausimą. Ashley Fox. Thank you, President. The proposing for a regulation on crowdfunding is an important. Pasiūlymas dėl sutelktinio finansavimo yra svarbus ir e, sveikintinas. E, įveik, e, tokią krizę sulaukėme daugybės komisijos pasiūlymų šią temą, taip pat siūlymų dėl e, didesnio, griežtesnio reglamentavimo e, finansinių operatorių, kurie nori skolinti lėšas. Bet taip pat siekime e, tinkamai sukurti kapitalo rinkų sąjungą. Ir šis pasiūlymas yra galimybė to ir pasiekti ir būtent todėl sveikinu komisijos pasiūlymą šiuo metu e, vidaus rinkoje egzistuoja nevienodos sistemos ir tai yra kliūtis tarp valstybiniai veiklai, o šis visa, visa europinės sistemos pasiūlymas atvertų galimybę e, užtikrinti sklandžią veiklą visoje Europoje, tuo pat metu e, nepakenkiant nacionalinėms nuostatoms. Tačiau manau, kad šį pasiūlymą reikia esmingai pakeisti, kad e, užtikrintume didžiausiai manomą jo naudą. Savo pranešimo projekte e, išvardinu penk, penkias rytis, kuriuose, manau, galime patobulinti komisijos pasiūlymą. Visų pirma, e, e, slengščiai dėl e, sutelktinio finansavimo, nacionalinių įgaliotų institucijų teikiami leidimai. Taip pat sudėtinio ir paprasto sutelkinio finansavimo skirtumai pas, teikiamiems pasiūlymams keliami reikalavimai bei veikiančios, šios dvi veikiančios platformos. Dėl slengsčių siūlau padidinti nuo 1 milijono eurų šis lengs iki 8 milijonų eurų, kad e, tai atitiktų prospektus direktyvą. Man primtinesnis, e, aukštesnis lengstis abiejose direktyvose, tačiau nusprendžiau, kad 8 milijonai yra tinkamas sprendimas nuoseklumo vardan po įvairių susitikimų su e, suinteresuotų organizacijų atstovais darau išvadą, kad toks variantas būtų patrauklesnis, nes kai kuriuose šalyse jau galioja aukštesni, didesnis lenkščiai. Dėl tokio dėl e, leidimų teikimo tokiam finansavimui. Nemanau, kad Europos vertybinių popierų institucija turėtų prižiūrėti tai. Manau, kad nacionalinės atsakingos institucijos turė, turėtų būti atsakingos už šią, e, turėtų, joms turi būti teikėta ta išduotis. E, sutelktinio finansavimo sritis yra e, labai sudėtinga įvairi. Ir komisija kalba apie įvairių platformų veikimą. Aš ypač akcentuočiau tų platformų vaidmenį, kuriuose veikia investuotojai ir tokias platformas, kuriuose galioja kitokie reikalavimai dėl e, susijusios informacijos atskleidimo. Taip užtikrintų, kad šis pasiūlymas taip taptų labiau subalansuotas. Svarbiausias e, pokytis, e, kurį siūlau savo pranešime, tai išnaudoti šią galimybę e, dėl, ir, ir, ir taip pat pažymėti atkreipti dėmesį į pirminius teikiamus pasiūlymus. Čia noriu priminti apie e, ESMOS ir Europos bankin, bankų priežaros institucijos atliktą darbą ir manau, kad tai galimybė pradėti reikalingą darbą ir pasiūlyti bent jau tarpinį sprendimą. Mano pasiūlyme E, kalbama apie tuos veikėjus, kurie galėtų tapti tarpininku tarp investuotojų ir kitų susijusių struktūrų. Todėl, e, jeigu mes e, iš, iš, pašalintume iš nuostatų kai kuriuos veikėjus, užtikrintume daug sklandesnę rinką. Tačiau būtent tokiu būdu už, užsitikrinę tam tikrą apsaugą suteiktume reikalingą mm, pagrindą, tvirtą bazę startuoliams. Taip pat noriu pakomentuoti tri, nuostatas dėl trečiųjų šalių veiklos. Manau, kad, tai puikiai, kad šis pasiū, pasiūlymas yra puikia galimybė eksportuoti e, mūsų nuostatas, mūsų standartus svetur. Taip užtikrintume ir E, reikalinga mūsų investuotojų apsauga trečiosiuose šalise. Taigi, trečiosios šalis, norinčios e, dalyvauti tokioje veikloje, turėtų e, perkelti visą šį siūlymą į savo teisės sistemą. Tikimės, kad komitete, komitete darbas bus baigtas lapkričio pradžioje ir aš tikiuosi galimybės toliau sėkmingai bendradarbiauti su kolegomis, kurie uh, E, draugė su manimi rengė šį pranešimą ir taip pat su šešėliniais pranešėjais. Pirmininkas, ačiū, ačiū už bandymą. Ir už tai, kad taip laikėtės pasi, pasisakymų skirto laiko. Toliau žodis poniai naktę gal. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, reikėtų suvokti, koks svarbus MVI vaidmuo. Daugiau nei pusė e, mūsų e, piliečių ten dirba, daugiau nei dauguma iš mūsų tenka ten, ten perka savo daiktus e, ir tuo pat metu egzistuoja ir plačios e, didelės įmonės, e, įmonių tinklai, tačiau MVI vaidmuo nepaprastai svarbus ir būtent MVI turi didžiausią plėtros, inovacijų potencialą, todėl startuoliai ir veiklą plėtojančios Įmonės įdarbina dešimtis tūkstančių ambicingų žmonių, kiekvieną dieną ieško naujų, pro, naujų būdų spręsti egzistuojančias problemas, jie ieško naujų produktų. Ir joms, toms įmonėms turime e, mes kaip Europa padėti. Šios įmonės e, dėja dažnai privalo vis dar dirbti dėl gančios tvarkos e, tik vienoje valstybėje. Taigi sutelktinis finansavimas siūlo išeiti. Jis suteiks galimybę įmoniai gauti in, pinigų investicijoms, jeigu kredito neduoda tradiciniai bankai. Labai dažnai taip ir nutinka. Tokios internetinės sutelktinio finansavimo programos dažnai neapsiriboja viena valstybę, tačiau kiekvienoje valstybėje tvarka skirtinga ir toks tarpvalstybinis finansavimas tampa realiai neįmanomu. Todėl mums reikia sprendimo. Sakykime, įmonė turi nuostabę mintį apie naują produktą ir jeigu žmonės nori tai investuoti, jie turi galėti. Startuoliai, jeigu jie galės gauti finansavimą visoje Europoje, turės daugiau galimybių aukti išauks tikimybė, kad jų produktas pasiteisins. Tai bus naudinga vartotojai, įmoniai ir visai Europai. Ačiū e, kolegai pranešėjui, galiu pasidžiaugti tuo, kad ir savo pasiūlymą šiandien galiu pristatyti. Yra daug gerų minčių. Pirmiausia, padidinti slengstinį nuo 1 iki 8 milijono. Tai sus susiję ir su kitais čia galiojančiais Europinės teisės aktais ir išplečia finansavimo galimybės ir baigiant toks pastebėjimas. Finansavimo platformos skirtingos, sudėtingumas jų skiriasi, todėl reikia kiek kitokio požiūrio. Aš e, dabar rengiu savo pasiūlymą ir mano pasiūlymas e, yra labai trumpas Aš viliuosi, kad komisija jį perims, kolegos palaikys, o Ešley ir kiti kolegos kartu su manimi, manau, dirbsime sparčiai ir sėkmingai išnagrinėsime pasiūlymą. Dėkui. Ačiū dabar šešėliniams pranešėjams. Žodis APP frakcijos vardu yra du kalbėtojai. Visų pirma, Ana Sander. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms pranešėjams už jų patiktus pasiūlymus. Aš taip pat džiaugiuosi galimybę dirbti dėl šio pasiūlymo, dėl sutelktinio finansavimo. Tai novatoriškas pasiūlymas e, skaitmeninės ryties ir tai galimybė finansuoti įmonės, ypač maž, mažas ir vidutinės įmonės, kurių vaidmuo toks svarbus mūsų šalise, nes jo, tai, jos daro 90 procentų visų Europos įmonių, todėl reikia ieškoti novatoriškų galimybių jas tinkamai finansuoti, papildomai tinkamai finansuoti. Jeigu norime, kad pasiektume sėkmės, e, svarstant šį siūlymą, turime darbę vadovautis kai kuriais pamatiniais principais E, kad tas sutartinių finansavimas kaip priemonė paplistų valstybėse narėse. Mums reikia tam tikslui parengti paprastą, aišku e, teisės aktą. Ir taip pat nepamiršti tinkamos investuotojų apsaugos. Savo pranešime Ashley Fox siūlo keletą E, aspektų, keletą variantų, kai kurie man iš jų atrodo tikrai e, patrauklus, ypač siūlymas keisti nustatytąją ribą nuo 1 milijono iki 8 milijonų, taip pat e, jis kalba apie e, teikimo į rinką nuostatas ir apie tai, kad atitinkami sprendimai turės būti ir primti ir taryboje. E, Kitas jo komentuotas pasiūlymas tai. Dėl kriptomonetų. Aš e, konservatyviai vertinčiau šį siūlymą, nes Europoje dar nėra teisinio pagrindo, teisinio reglamentavimo šios ryties ir man atrodo, kad būtų dar per anksti bandyti žengti reikalingus žingsnius Europoje. Uh, ir nemanau, kad šis pasiūlymas, šis teisės akto pasiūlymas yra ta tinkama vieta, kur reikėtų tai reglamentuoti. Noriu grįžti prie kitų. Dar klausimų dėl marketingo teikimo į rinką. Reikėtų vengti per nelik griežto reglamentavimo, nes taip iš, iš karto užkirstume kelią e, įvairesnių pasiūlymų teikimų pirkimų įvairiose platformose, dėl dalyvaujančių platformų e, tipų. Svarbu suteikti galimybę toms platformoms dalyvauti įvairiuose projektuose. Ir čia reikia akcentuoti paprastus investuotojus ir institucinius investuotojus. Norėčiau pabrėžti, kad reikia koreguoti kai kurias nuostatas kai kalba eina apie paskolas arba investicijas. Manau, kad reikia atitinkamai koreguoti nuostatas šiais klausimais dėl investuotojams teikiamos informacijos. Jei norime, kad sutelkinis finansavimas klestėtų Europoje be nereikalingų problemų ar skandalų, svarbu, kad žmonės, kurie nusprendžia investuoti tokiuose projektuose, būtų tinkamai iš anksto informuoti apie galimą riziką ir kokiu, kokius nuostolius jie gali patirti. Užbaigdama, e, noriu išreikšti abejonių, ar tikrai reikia svarsyti visus pasiūlytus klausimus būtent šio teisės akto pasiūlyme. Ir tikiuosi, kad vyks e, tikrai visapusiškos ir įdomios diskusijos varsant toliau šį pranešimą. Ponas Vanden Kandelarė toliau. Ačiū, aš labai trumpai jau pasisakinėsiu, nes daug teisingų minčių buvo išsakyta. Pritariu, kad jaunimas turintis nuostabių minčių turi gauti visas galimybės. Uh, sukurti savo startuolį ir užtikrinti, kad įmonė išauktų. Mes turime pasiremti prospektų direktyvą, kur pasiekta didelių supaprastinimų, taip pat bet kokius pasiūlymus dėl naujų kūrybinių idėjų gyvendinimo reikia palaikyti. Palaikau kolegos mintis, viskas turi būti kuo paprasčiau ir reikia investuotojų tinkamą apsaugą užtikrinti. E, pakomentuosiu trumpai ir kolegės naktį gal. E, pranešimą trumpas, pranešimas ir pritariu raginimo komisijai teikti paramą kuo greičiau ir e, plačiau mano frakcija konstruktyviai žiūrės į dėrybas ir tikiuosi, kaip ir kolegė Nachtigal, kad netrukus suformuosime parlamento poziciją ir baigsime darbus sėkmingai. Dėkui. Um, uh, uh, Ačiū Sotsdemų frakcijos uh, vardu yra viena šešėlinė pranešė, pane Eva Kaili. Ačiū, noriu pasveikinti Ashley Fox ir jo komandą puikiai padirbėjus, manau, kad mes, mūsų nuomonės sutampa, mes, mūsų frakcija pripažįsta šio pasiūlymo pažangą ir svarbą ir kad uh, reikėtų tokios galimybės, kad užtikrintume didesnį produktivumą įmonių ir taip pat paskatintume ketvirtąją pramoninę revoliuciją, bet norėčiau konkrečiai pakomentuoti šį pranešimo tekstą. Visų pirma, mes labai sveikiname pranešėjo siūlymą pad, e, nustatytą ribą didinti nuo 1 milijono iki 8 milijonų eurų. Tokį pasiūlymą ir mes patys teikėme. Dėl uh, kitų siūlymų mes pritarėme ICO, mes pritarėme e, pranešėjo teikiamam siūlymui, tikimės detaliau padiskutuoti šiais, šios klausimus atinančiomis savaitėmis. Dėl techninių aspektų turime e, labai griežtai reglamentuoti skaidrumo aspektus bei investuotojų apsaugą. Mes norime išnaudoti e, sutelkinio finansavimo teikiamas galimybės Bet taip pat norime atkreipti dėmesį ir kitus aspektus, tai yra informacijos teikimą, taip pat netinkamą kandidato atranką. Manome, kad svarbu pasirinkti konkret, konkretų, e, su konkrečia rinka siejamą sprendimą. Taip pat manome, kad sutelktinio finansavimo platformos negali veikti kaip nereglamentuojami finansinių paslaugų teikėjai ar, ar globėjai. Tokios platformos turėtų e, siekti rūpintis interesais tų žmonių, kur, kurie patikė joms savo pinigus. Todėl e, galbūt turėtų egzistuoti platformos, kuriuose būtų, kurias būtų galima investuoti dalį lėšų ir galbūt reikėtų mąstyti apie kažkokius susijusius mokesčius Taip pat sutelktinio finansavimo platformos neturėtų būti rizikingo, rizikos finansavimo variantų mažoms įmonėms. Todėl, kai įmonės išleidžia vertybinius popierius, tai turėtų būti saugi galimybė. Uh, Taip pat neprievolinė įmonės vertinimo nuostata mums atrodo taip pat svarbi. Turiu porą komentarų dėl valdysenos. Komisijos pasiūlyme kalbama apie 29 režimą. Iš susitikimus su e, suinteresuotų organizacijų atstovais, žinau, kad jos palaiko šį sprendimą, bet mes žinome, kad mes manome, kad ESMA turi vaidinti svarbiausią vaidmenį, nes manome, kad tai bus su, su, užtikrinta nuosekli veikimo aplinka ES, todėl turime ieškoti būdų dar labiau stiprinti jos vaidmenį ir galiausiai dėl trečiųjų šalių E, ir ekvivalentiško režimo tose šalyse. Aš suprantu iš tokio pasiūlymo logiką, bet manau, kad turime per atvenčią savaitę pakalbėti, kaip praktiškai tokie sprendimai galėtų būti įgyvendinti. Dar kartą noriu pasveikinti pranešėją ir tikiuosi galimybę sėkmingai dirbti. Turiu pakomentuoti ir antrąjį pranešimą trumpai bendrais bruožais mums jis priimtinas, tačiau būtų įdomu gauti aiškesnės informacijos, kokiais ekonominiais paskaičiavimais rėmėsi komisija siūlydama į sutelkinio finansavimo e, galimybės įtraukti ir įmonės, kurios, e, e, kuriams teikiami leidimai pagal MIFID. Kas nors iš šešėlinių pranešėjų norėtų dar pasisakyti? Ar žaliųjų? Nieko nėra? Ir guė? Ne, tuomet Marko Vališ, FDD. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti abiems pranešėjams už jų pasisakymus ir šešėlėms pranešėjams už jų komentarus dėl komisijos pasiūlymo, dėl sutelktinio finansavimo. Manome, kad tai įdomus pasiūlymas Taip sustiprinsime šias įdomaus finansavimo galimybės, nes ypač tais atvejais, kuomet neįmanoma pasinaudoti tradiciniais finansavimo kanalais. Dėl e, nustatytų ribų ir dalyvaujančių platformų nemanau, kad reikia nustatyti ribas, nes pinig, pinigai, susigra, pinigai susigražinami netradiciniais būdais. Bet galbūt būtų protinga e, užtikrinti finansinių srautų stebėseną ir seką, kad neiškiltų pinigų plovimo atveju, nepasitaikytų pinigų plovimo atveju. Žinome, kad, nava, kad šios navatiškos galimybės kartais išnaudojamos būtent tokiems tikslams. Taigi reikia galimybės stebėti ir sekti finansinius rautus man atrodo, kad nustatomų ribų mm, požiūris nėra našus ir veiksmingas dėl stebėsenos. Mums būtų primtinesnis toks požiūris, kuris teiktų didesnę, e, didesnį vaidmenį nacionalinėms institucijoms, nes manome, kad nacionalinės institucijos yra tikrai labai patyrę ir tai būtų E, pri, tikrai primtiniau ne, ir neiškiltų interesų konflikto situacijų. E, projektų atranka kai kurios Italijos e, institucijos jau įgyvendino sutelktinio finansavimo taisyklės ir tie, kurie naudojasi sutelktinio finansavimo galimybę, daro tai, nes jie nenori eiti į tradicinį banką. E, Todėl siūlyčiau nesirinkti Italijos varianto. Tie, kurie nori dalyvauti sutelktinio finansavimo projektuose, turi mm, pritraukti ir kokį nors banką kaip veikėją, kuris dalyvautų kartu su ta įmonė. Manau, kad reikia ieškoti kitokio sprendimo, kad su kolegomis e, jo ieškosime. Dar vienas svarbus aspektas, kurį turėsime svarstyti ateityje. Nebejoju, kad mums pavyks draugė dirbant tokius sprendimus rasti. E, kiti šešėliniai pranešiai, Nina Gildarberots norėjo kalbėti. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams už jų pasiūlymus. Tai geras, geri tekstai, kurie paskatins e, daugiau sutelkinio finansavimo projektų Europoje. Ir kaip Karolin sakė, tai ypač naudingas, palankus įrankis startuoliams. Siūloma sukurti naują 20, 29-ąją nu, sistemą, režimą, bet e, turime taip darydami nesukurti papildomų kliūčių Taip pat reikia įtraukti pakankamai paskatų į šiuos pasiūlymus ir užtikrinti tinkamą investuotojų apsaugą. Norėčiau pakomentuoti trečiųjų šalių dalyvavimą. Atsižvelgiant į tai, kad Junktinė karalystė išstoja iš ES ir tai, kad kuriame bendrą pinigų ir e, be, kad mes kuriame naują e, muitų sąjungą, turime nepamiršti ir šio aspekto. Nežinau, ar, ar tai aptarta, ar, to, ar nors šiais klausimais yra jūsų pranešimuose, būtų gerai, kad atsakytumėte. Very much, Nina. Uh... Ačiū, Nina. Panašu daugiau. Ačiū, Nina. Tai vėlgi mūsų pranešėjai diskusijų pabaigai, ponė Naktigal. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkui kolegos už komentarus. Laukiu dėrybų pradžios, o dėl Ninos Džil užduoto klausimo apie trečiasias valstybės, tai čia reikia pasigilinti į temą. Sudėtingas šis klausimas. Manau, padiskutuosime ir sprendimą tikrai rasime. Taigi, laukiu dėrybų pradžios bei viliuosi, kad abu dokumentus išnagrinėsime netrukus. Labai ačiū. Ir dabar Ashley Fox, mūsų pranešėjas, prašom. Ačiū. Ačiū kolegoms Pritariu Caroline ir jos situacijos vertinimui. Reikia įgalinti MVE gauti finansavimą paprasčiau. Tai viena iš problemų, e, su kuria susiduria e, mažos vidutinės įmonės nuo krizės pradžios, joms reikia gauti prieimo prie pinigų paprasčiau. Pritariu, mums reikia paprasto, aiškaus, e, tinkamo darbo pagrindo. Jūs išreiškėte abejonių dėl mano pasiūlymo formuluočių dėl ICU ir aišku paieškosime sprendimo, kuris išsklaidytų jūsų susirūpinimą į vakalį. Ačiū, kad jūs norite įtraukti ICU. Tikiu, kad šešėlinių pranešėjų darbas bendromis jėgomis ieškoti sprendimo, jūs kalbėjote apie skaidrumą, investuotojų apsaugą, taip, vėlgi svarbios temos, taip pat kad laukiu jūsų pakeitimų šią temą ir įtrauksiu juos į savo pasiūlymą. Pone Velai, jūs kalbėjote, kad reikia eiti toliau nei 8 milijonų riba. Aš to norėčiau, tačiau suprantu, kad toks pasiūlymas gal daugumos neužtikrins. Taigi žiūrėkime, kiek toliausiai įmanoma eiti. Nina, jūs kalbėjote apie trečiųjų šalių ekvivalentiškumo priemonės, apie treč... Taigi, trečiųjų šalių ekvivalentiškumas pranešime minėtinas. Tai ne tik breksito klausimas, tai visos ES siekis užtikrinti, kad MVI gautų kuo platesnės galimybės finansuotis. Ar pinigai ateis iš Junktinės karalystės, Šveicarijos ar JAV, Junktinės karalystės jau po breksito, nėra svarbiausia. Svarbiausia, kaip išspausti didžiausią naudą uh, MVI sąjungoje ir kaip joms užtikrinti kuo didesnį finansavimo rezervą. Baigdamas norėčiau pakviesti šešėlinius pranešėjus prie mm, bendrų, bendrų apvaliojo stalo diskusijų ketvirtą rugsėjo 16 val. 5-2A salėje, aš pirmininkausiu tam posėdžiui ir lauksiu per jį tolesnių pasiūlymų ir minčių dėl savo pasiūlymo. Esu pasirengęs tęsti darbus. Dėkui. Ačiū, Ešli. Baigėme pranešimų projektų svarstymą, kaip ką tik girdėjome, tie, kas nori aptarti klausimą išsameu vos po poros dienų galės tą padaryti rugsėjo ketvirtąją pranešėjo nurodytų laiku. Iki rugsėjo 11-osios galime teikti pakeitimus, jie bus svarstomi spalio 8-ąją, ekon komitete balsuosime lapkričio 5 o balsavimas plenarinėje sesijoje dar nenumatytas. Taigi viliuosi, kad dirbsime sparčiai ir neužtruksime Dabar mūsų laukia 25 minučių pertraukėlė. 15 minučių diskusijoms apie bendrąjį biudžetą, tada balsuosime.